Dear colleagues, welcome. Mėly kolegos, um, patvirtinkime darbo atvarkę. Ačiū. Pirmininko pranešimų yra nedaug. Mokėjimų paslaugų direktyvos e, pakeitimai kovo 9 dieną buvo jums išdalinti, kadangi komentarų nesulaukėme. Tai siūlau pagal 231 C taisyklę teikti plenariam posėdžiui. Šį dokumentą noriu pasveikinti su Danieliu Nui, priežiūros, Europos Centrinio banko priežiūros valdybos pirmininkė. Valdyba buvo įsteigta e, vieningo priežiūros e, mechanizmo kontekste. Ir e, pagal SSM susitarimą mes turime dabar įvertinti finansinę ECB veiklą. Taip pat atsižvelgti į naujausius svarbius sprendimus, kuriuos jau aptarėme kalbant apie uh, e, SSM. Todėl mums labai įdomu dabar išgirsti e, Daniel Nui nuomonę apie e, naujausius prioritetus bankų sektoriuje ir jų pokyčius. Kaip žinote, parlamentas priėmė atitinkamą rezoliuciją dėl Bankų sąjungos metinės ataskaitos kovo pirmą dieną. Ir mes Patvirtinome su opozicija dėl bendro priežiūros mechanizmo, dėl blogų paskolų. Ir kaip žinote, proceso pabaigoje bus e, parengta galutinė e, priedo versija ir komisija pristatys taip pat pasiūlymus dėl teisės aktus susijusius su blogomis paskolomis. Galbūt Danielė taip pat e, vertindama šį priedą tars keletą žodžių taip pat ir apie mm, teisinius aspektus susijusius su šio priedu. Atsižvelgiant į ne e, automatinį pobūdį šio priedo, e, į būtinybę atsižvelgti kiekvieną banko specifiką. E, parlamento teisės tarnyba taip pat atliks atitinkamą įvertinimą. Veikiausiai, tačiau manau, tikrai teigiamai vertintas tas neautomatinis e, aspektas ir būtinybė atsižvelgti į atskirų bankų ypatumus kreipiant dėmesį į būtinybę vystyti dialogą, atsižvelgiant į kiekvieno banko veiklos specifiškumą. between the supervisory expectation and what the Commission has. Kaip pagrindinis ramstis yra numatomas, numatomas, <clears throat> numatoma apdairumo, stabilumo užtikrinanti sistema. Ir mes per šios klausimus, manau, aptarsime tos aspektus susijusius su pirmoju ramščiu ir manau, kad tikrai po to jau turėtume suderinti tarpusavį tam tikras mūsų iš ankstinės nuostatas dėl bankų priežiūros. turint omenyje, kad tvirtinant antrąjį ramstį jau bus patvirtinti papildomi reikalavimai ir nuostatai. Šitai jau yra bendro pobūdžio e, aspektai, e, kuriems reikalingas specifinis tvarkaraštis, taisyklės. Mes dabar turėtume vengti galbūt šio gilinimosi į smulkmenas. Visus šios klausimus apsvarstysime, laiko turime dar pakankamai, galiu pasakyti, kad pamėginsime parengti naują pasiūlymą dėl teisės akto, tiksliau jį patvirtinti kuo greičiau, tam, kad patvirtintume labai aiškės, stabilės bankų veiklos ir priežiūros taisyklės. Mes čia kalbame apie priemonių paketą ir komisija jau minėjo, kad. Uh, e, uh, e, institucijos turi palaikyti e, vieną kitą tam, kad šios problemos įspręstų. Turime problemų susijusių su Latvijos bankais ir e, mūsų sistema skirta kovoti su pinigų plovimu, <clears throat> taip pat e, mokumo klausimais. Manau, kad Danielė apie tai tikrai pakalbės, nekantrą laukime minčių, suteikim žodį ir ačiū, kad atvykote dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, laba diena, man tikrai malonu kreiptis į jūs šiandien ir pristatyti 2016 ECB metinę ataskaitą apie priežiūros veiklą. Kaip ir ankstesniais metais, aš pateiksiu apžvalgą mūsų pagrindinės veiklos 2017 metų, ypač aptikti aptarsiu, kokia yra padėtis e, blogų paskolų, taip pat tikslinę tam tikrų modelių peržiūrą, breksito klausimą su teminėmis sritimis. Užbaigdama pasidalinsiu pastebėjimais, kur man, mūsų nuomonė reikia daugiau žingsnių stiprinant Euro bankų sąjungą. Bet visų pirma, norėčiau ap, aptarti situaciją bankininkystės sektoriuje. 2017-aisiais eurozonos bankai e, toliau e, palaikė ekonomikos atsigavimą, sustiprino savo kapitalo pozicijas ir e, pirmasis kriterijus išaugo 3,7 nuo 3,7 procentų iki 14 procentų po metų. Testinės pastangos e, išspręsti blogų paskolų situaciją prisidėjo prie e, bankų pastangų užtikrinti geresnę situaciją nuo 6,5 procentų, jos sumažėjo iki 5 procentų. Bankų pelningumas 2017 taip pat išaugo. Pirmieji 9 mėnesiai 2017 e, buvo laikas, kai atsigavo bankai ir e, jų balanso lapuose buvo fiksuotas pelnas. Taip pat dėl e, stabilios palūkanų normos. Daugelis institucijų kon, deklaravo pelną, jis yra maždaug 7 procentų, lyginant su maždaug 4 2016. Ir tai e, dabar jie yra panašioje pozicijoje kaip ir jų e, konkurentų jungtinėse valstijose. Tačiau išlieka nemažų skirtumų tarp bankų. 2017 pirmą kartą uh, ECB priežiūros. ECB e gyvendama priežiūros funkciją konstatavo, kad trys bankai bankrutuoja. Ir bendra, bendro pertvarkymo mechanizmo valdyba drauge dirbo spręsdama šios klausimus. Dabar aptarsiu, ką nuveikėme mm, kovodami su blogomis paskolomis. Kaip žinote, tai yra mūsų prioritetas ir mūsų požiūris apima tris dalykus. Visų pirma, e, kiekybinės gairės bankams, ką daryti su blogomis paskolomis. Juos paskelbėme 2017 kovo mėnesį. Pagal tas gairės bankai turi gyvendinti ambicingą, e, pagristą protingai pagristą strategiją, bankai turi patikti savo planus, kaip mažinti blogų paskolų. Antras elementas e, - dialogas priežiūros sistemoje. Ir mes atidžiai stebime, kaip bankai gyvendina blogų paskolų naikinimo strategiją. Ir tokios iniciatyvos jau duoda vaisių. Per maždaug dviejus metus konstatavome, kad įvairios institucijos ėmė pastangų sumažinti blogų paskolų kiekį maždaug 200 milijardų eurų. Nežiūrinti tai, blogų paskolų santykis išlieka pakankamai, kiekis išlieka pakankamai didelis, aukštas daugelį valstybių narių. Tai yra kliūtis naujų paskolų teikimui ir tai neleidžia bankams pasinaudoti ekonomikos augimu eurozonoje. Trečias elementas papildomas priedas, kurį paskelbėma 2018 kovo 15 po konsultacijų, kurios baigėsi gruodžio mėnesį. Tame priedo dokumente kalbama apie skaidrumą, mūsų lūkesčius iš priežiūros proceso, taip pat e, nau, apie naujus veiksmus kalbama dėl blogų paskolų ir taip pat kalbame apie naują dialogą su kai kuriais bankais. E, šį dokumentą peržiūrėjome po įvykusių konsultacijų ir gautų komentarų ir tarp kitų dalykų atsižvelgėme į jūsų išreikštą teisėtą susirūpinimą lakučio mėnesio susitikime. Mes terminą e, perkeliame į 2016 balandį dėl naujų blogųjų paskailų, naujų tikslų dėl blogų paskolų. Taip pat parengėme gairias dėl protingo rizikos ribojimų pagristų buferių dėgymo. ECB ir komisija glaudžiai bendradarbiavo rengdami teisėkuros pasiūlymus dėl šio priedo dokumento, tai papildė kitas iniciatyvas, kurios visos turė, skirtos e, kovoti su blogomis paskolomis ateityje. E, toliau, vidinis peržiūros mechanizmas TRIN projektas įgyvendinamas su nacionalinėmis institucijomis iki 2019 e, vykdomas pagal planą. Apie 93 tyrimai vietoje pradėti 2017-aisiais, o to tarpu pirmųjų e, rezultat, pirmieji rezultatai jau paskelbti. E, teisės aktų neįgyvendinimo atvejai, jei konstatuotų, pavyzdžiui, modelio valdysena, e, modelio sertifikavimas. Toliau, pasirengimas breksitui. ECB atidžiai stebi e, bankų perkelimo planus. Matome, kad vis daugiau bankų priima sprendimą susijusi su breksitu ir pradeda iškelti savo padalinius į eurozonos, e, kitas viet, į eurozonos vietas. E, norime, kad, tink, kad bankai tinkamai pasirenktų breksitui ir turėtų tinkamas valdymo struktūras. E, bankai turi būti tinkamai valdomi ir jiems reikia struktūrų padalinių eurozonoje. Mes numatom, numatėme laiką, per kurį priežiūros institucijos peržiūrės visus prašymus bankų, kurie nori iškelti savo veiklą eurozonos šalis arba norintis kitų veiksmų po Brexito. Nacionalinės priežiūros institucijos tikisi, laukia tokių prašymų kiek įmanoma greičiau. Data yra 2018 antrasis ketvirtis. Negalime pažadėti, kad, kad visus e, prašymus šiuos peržiūrėsime 2019 balandžio, jeigu jie bus patikti vėliau. Toliau, priežiūros priemonės, e, rizikos analizavimas ir priežiūros institucijų atsakas. Atsižvelgti tai, kad patik, patvirtintas nuosas skaitos standartas devintasis, e, tai tapo vienas iš, e, vien iš mūsų prioritetų 2017 vykdant priežiūrinę veiklą. E, tikrinome institucijų pasirengimą įgyvendinti devintąją apskaitos standartą. Tai užtikrina geresnę įgyvendinimo kokybę, geriau renkami duomenys apie situaciją. Atižvelgiant į tai, kad bankų pelningumas yra nevienodas, ACB priežiūros institucija ir toliau glaudžiai analizuoja bankų verslo modelius, kurie užtikrina e, pelningumo siekį. Ir atlikome tematinę peržiūrą, e, vertindami pelningumo modelius 2017-aisiais. Priežiūros, e, atliktos peržiūros rezultatai bus paskelbti atitinkamos ataskaitose. E, E, Kreipsime į kai kuriuos bankus atlikę šiuos veiksmus. Be to, ECB atliko gilų ir visapusišką e, kreditavimo institucijų struktūrų vertinimą, e, tyrė jų gebėjimus, taip pat ataskaitų rengimo gebėjimus. Buvo atsiknės imties tvarka ir tik analizuoti kai kurie bankai. Taip pat buvo pateiktos rekomendacijos, kokiu taisomųjų veiksmų reikės simtis ir tai bus E, ta informacija bus patikta raštuose. Toliau, netokios svarbios institucijos. ECB dirba su su tomis institucijomis, e, stebėdama, kaip e, keičiasi blogėja finansinė situacija ir ypač dėmesio daug skiriame e, institucijoms, kurių finansinė veikla reikšminga. Apskaitos standartai e, patvirtinti ateityje, praeitie jau buvo e, įgyvendinti. Dabar parengti nauji standartai, pavyzdžiui, skirti fintech tipo institucijoms. Buvo patvirtinta susijusius tragediją ir mes domėmės, kaip tos institucijos e, įgyvendinėje savo veikloje. 2018-iesiams numatėme tris priežiūros ir ties tikslus, jau trys iš jų perkelti iš 2017-ųjų. Visų pirma, e, pelningumo verslo modeliai, bankų varomieji veiksniai, antra, kreditų Paskolų teikimo rizika tai taip pat išlieka e, prioritetu dėl blogų paskolų, kaip ir pozicijų koncentravimas, ypač nekilnojamo turtos rytyje. Trečias prioritetas - vidinių modelių vertinimo projektas, stream projektas toliau bus įgyvendinamas ir ACB bankų priežiūros rytyje toliau dar skatins bankus siekti daugiau pažangos, užtikrinant reikalingą bankų turto ir likvidžių lėšų reikalingą reikalinga santykiai. E, priežiūros srityje vertiname ir daugelįpę rizikos, daugelįpį rizikos matmenį, taip pat vertiname, kaip vyksta e, testavimas nepalankiomis sąlygomis. Noriu užbaigdama pasakyti, kad EBA skiria dėmesį ne tik trims ramstiams, bet mano, kad reikia siekti ko, kovoti su reglamentavimo susiskaldimu. E, ir, ir siekti, kad nacionalinės rinkos nes, neatsiribotų. Reikia laisvo kapitalo judėjimo bankininkistės sąjungoje. Taip apima tam tikras datrus nacionalinius sprendimus dėl, e, pavyzdžiui, e, dėl įvairių bankinių pozicijų. Taip pat manome, kad reikia primti daugiau teisės aktų bankininkistės ir tie reikia daugiau reglamentų, o ne direktyvų. E, taip pat vertinsime konkretiems atvejams pritaikytas taisyklės, nes konstatuojame, kad gyvendinama daugybė nevienodų skirtingų nacionalinių teisės aktų. Taip pat reikia įgyvendinti trečiąjį bazelio teisės aktų rinkinį. Ir kalbant apie tai, numatome atnaujinti kai kuriuos techninius aspektus, tačiau tai, kad Bazelio komitetas juos rengia, neturėtų būti priežastimi neįgyvendinti teisės aktų. Skirsime svarbiausius rizikos šaltinius bankams ir uh, e, sėksime, kad jie imtųsi reikalingų priemonių apsisaugoti. Visas tas priemonės turi lydėti institucinės architektūros kūrimo užbaigimas. Uh, turi būti reikalinga e, aplinka pasitelkti gel, pertvarkymo fondą prireikus. Taip pat e, turi, turi būti užbaigta e, indėlių draudimo sistema EDIS, Europos indėlių draudimo sistema. Taip pat numatoma parengti teisės aktą dėl didelių ir sudėtingų finansinių įmonių priežiūros. ECB bus už jas atsakinga. Ši atsakomybė akcentuojama rengiantis Brexitui, nes invest, didžiulės investicijos, investicinės įmonės iškeliančios veiklą kitur gali kelti papildomą riziką. Mes sieksime užtikrinti, kad protingos rizikos ribojimo taisyklės būtų nuosekliai ir vienodai taikomasi visose valstybėse, narėse ir didelėse finansinėse institucijose ir investicinėse įmonėse. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie dar vieną sritį, kur mano nuomonė reikia platesnio Europos požiūrio. Tai e, paskolos reikia pasiūlymo, e, galbūt e, taip pat pasitelkti bendrą priežiūros mechanizmą. O dabar atsakysiu jūsų klausimus. Speaker, Brian. Ačiū. Brian pirmiausia. Ačiū pirmininkė ir sveikinu Jūs e, vėl ekonomikos komitete, gerbiama viešinė. Ačiū už aukštos kvalifikacijos informaciją, ypač apie pinigų plovimą ir e, bankininkystės sąjungos sutvirtimą. Aš turiu konkretų klausimą dėl e, neveiksnių paskolų, ypač mano valstybėje Airijoje. Aš visiškai suprantu, kad šioje srityje reikia siekti pažangos, suprantame, e, kad paskolų teikimas yra būtinas, kad galėtumėm atkurti gerą ekonominę padėtį mūsų valstybėje ir bankininkystės sąjungoje. Bet šioje srityje Airijoje iškilo uh, toksai kontroversiškas atvejis, Oiste bankas tas vadinamasis. E, pirmiausia, mano klausimas būtų toks, padalinti tosios hipotekinės paskolos. Dalis jų yra klasifikuojamos kaip negra, negryžtamos, nemokios paskolos. Per pastarosius trejus mėnesius ar galima tas padalintas hipotekinės paskolas pavadinti kaip e, veiksmingas paskolas? Nes e, paskola čia yra padalinta į dvi dalis. Kodėl tiek ilgai reikėjo, kad SSM šie klausimų priimtų išvadas? Ar bus greitai priimti rezultatai? Uh, Kitas dalykas, kokia jūsų nuomonė, ar Airijos vyriausybė galėtų sustiprinti vartotojų apsaugą, kalbu apie kreditų turėtojus, ar galėtų suteikti papildomą apsaugos garantijų. Aš žinau, kad tai yra vartotojų apsaugos klausimas, kuris yra aktualesnis pačioms valstybėms narėms, bet ar jūs ką nors darote? Aš nesiniai atsab klausiau prezidento, ar bus kas nors daroma. Varsybės narės gali sustiprinti vartotojų apsaugą, bet jums galbūt reikia paramos. Na ir paskutinis dalykas. Dabar jau atliktas vertinimas, atlikta NPL mažinimo strategija ir galutinis tikslas e, laukti, kada ECB ir SSM pateiks savo reakciją. Ar e, priežiūros e, veiksmai, kurių gali imtis SSM, e, gali būti suderinti su ECB strategija, kuri leistų bankams išspręsti savo vidinės problemas? Ačiū. Uh, well, uh, indeed... Iš tiesų, šiais e, klausimais ir tų e, padalintų paskolų klausimų daug esame dirbę. Galiu pasakyti, kad yra, yra aiškių produktų, kurie atskiria paskolos e, svarbesnėje dalį. Ir Taip e, yra e, besiskolinantiems lengviau, kita vertus yra e, ta mažiau svarbia dalis, kuri greičiausiai priklauso nuo kiekvieno atveju prisimtų atskirų susitarimų. Iš esmės viskas yra gana sudėtinga dėl e, tų mm, mažiau svarbių dalių įvairovės. E, kai kurios e, tos dalys gali būti labai paprastos, kartais e, netaip jau lengva yra išsiaiškinti juridinį jų reguliavimo aspektą. Kai kuriais atvejais tą paskolos dalį galima palaipsniui integruoti į svarbesnėje dalį, kada uh, besiskolinantieji uh, gražina paskolą efektyviai. Uh, E, kartais tai antrai daliai yra gaunama nuolaida, taigi e, padėtis labai skiriasi, e, produktas yra labai sudėtingas. Turime palaukti, kol EBA pateiks pirmasias gairias. Kartais esame kaltinami dėl to, kad dirbame greičiau negu EBA, bet supraskite, kad mes turėdami 19 valstybių laukiame, kol bus rastas sprendimas, e, atsakas tinkantis visoms valstybėms. E, dabar mes laukiame EBA gairių ir e, jų pagrindų galime pasakyti, kad jeigu vadinamoji senior part svarbesnioji dalis yra gražinama sėkmingai pagal tam tikras sąlygas, tai e, galima ją, tvarky, ją traktuoti e, kaip e, gražinančią. E, gražinamą paskolą. Tos e, junior pat negalima nubraukti. Ir e, tol, kol visa paskola nėra gražinta, e, tvarumo kriterijai turi būti teikinami. Tai pasakytina tik tai apie mažmeninios paskolas Aš labai atsiprašau, kad visus tos techninius dalykus jums turiu aiškinti, bet šis klausimas iš tiesų yra labai techninis, pas produktas yra labai techninis. Bet bendrai galiu pasakyti, kad mes pritarėme Airijos bankų priežiūros tarnybos nuomoniai ir manome, kad yra tam tikrų e, loginių sąlygų, kurios e, leidžia produktą perkvalifikuoti, jeigu paskola yra gražinama veiksmingai. Dėl vartotojų apsaugos Nacionalinės institucijos turi nuspręsti, ar joms reikia padėti, ar reikia pagalbos, ar reikia padėti mažmenininkams gražinti paskolas, išvengiant negatyvių paskolų. Aš žinau, kad yra e, valstybių, kurios galvoja apie tokių socialinių priemonių pritaikymą. Mes su tuo neturime nieko bendro. Vyriausybės pačios turi nuspręsti. Čia mes nekalbam apie valstybės paramą, tai yra socialiniai veiksmai. Ačiū per Vanšberes. Ačiū. Pone viešnė. Dėl negražinamų paskolų akivaizdžiai mes, kaip Europos teisės aktų rengėjai, turime reikalauti daugiau veiksmų, nes dabartinė e, sistema nėra pakankama. Jūs daug kalbėjote apie pinigų plovimą. Aš e, norėčiau taip pat aptarti bankroto atvejus, nors tai nėra grinai jūsų kompetencijos klausimas, bet gal jūs galėtumėt pasiūlyti teisų rengėjams uh, kokių patarimų prieš keletą metų, prieš keli, per pastarosius mėnesius labai daug pradėjome uh, kalbėti apie uh, negražinamas paskolas. Dėl SSM ir priežiūros mechanizmo bendrai Mes visuomet e, parlamente sakėme, kad ir SSM, ir EBA buvo sukurti, kai dar nebuvo aišku, kad Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Ir SSM ir EBA kaip institucijos nesuartėjo. Ir uh, Dabar jau matome, kad abi šios institucijos labiau prisideda prie konvergencijos įtvirtinimo ir finansų rinkų stabilizavimo. Kokie jūsų tikslai vykdant šią reformą, kokie bus akcentai išskirti ir ar tai, ką siūlo Europos komisija dėl SRB, jūsų nuomonė yra pakankama. Nors e, mano nuomonė e, dėl to nėra pakankamai suderintos nuomonės. Na ir paskutinis klausimas. Kokie yra santykiai tarptų, kurie e, rengia apskaitos reglamentus ir SSR bei EBA reglamentus. Aš žinau, kad yra vykdyta labai daug dėrybų. Pirmiausia, Prahoje prisiminkime, kas vyko. Ar nereiktų geriau suderinti šias dvi veiklos rytis, labiau atsižvelginti apskaitos poreikius? Kaip galvojate, E, sustandartinti tą klausimą. Aš toliau kalbėsiu angliškai, jeigu jūs nieko prieš, kad daugiau mane kas suprastų. Dėl likvidacijos, dėl likvidavimo daugelis mūsų su nuostaba pamatėme, kad SSM paskelbus, kad vienas bankas gali bankrutuoti, SRB staiga nusprendė, kad E, šio banko gelbėti neverta, nes neužtenka viešojo intereso. Ir ne Latvijoje ir ne Luksemburgė tas klausimas buvo keliamas. Mes e, supratome, kad tai yra susijęs su teisės, e, teisėkuros padėtimi Europoje. Įvairūs Europos teisės aktų rengėjai reikalauja, kad bankai būtų likviduojami pagal nacionalinius teisės aktus. Italijoje su vienu banku taip atsitiko. Tačiau taip jau susiklostė aplinkybės, kad e, DSRM EBRD e reglamentuose apie tai nebuvo aiškiai parašyta. Vis tik tai tai yra teisinga tai, kad pačios valstybės narės turėjo suprasti, kokiu padariniu tai atneš. Teisininkai sako, kad nepripažinę tokio banko žlugimo, e, valstybės, nepripažįdamos tokių dalykų, valstybės narys turi apsimti visas pasiekmes. Nes e, praktiškai turime nepamiršti, kad e, nacionaliniai teisėjai puikiai žino nacionalinius teisės aktus, jų kriterijus E, dėl kurių vienas ar kitas, e, viena ar kita institucija gali būti likviduota, tai būtent tie e, teisėjai ir turi nuspręsti. Ir dažnai jie teigia, kad Europos teisės aktuose ne viskas yra aiškiai sureglamentuota. Taigi mes dabar ES reglamente turime labai aiškiai ir konkrečiai viską surašyti. Kai bankas žlunga arba gali bankrutuoti, ir SRM negali būti pritaikytas, turi būti pritaikytos nacionalinės banko likvidavimo taisyklės. Mano juristai sako, kad e, reglamento 32 straipsnis aiškiausiai viską reglamentuoja. Aš pasikliauju jūsų išmintimi, kad e, patys įvertintumėt, kas labiausiai tinka. Ir tuos veiksmus turi papildyti nacionalinės priemonės, kurios leistų papildyti bankų likvidavimo kriterijus. E, taigi ribota yra e, įstaigų, ribotas ratas, tik tai bankai. Koks, e, kaip pasiskirsto SSM ir EBA vaidmuo? EBA galėjo būti Europos stebėtoja, bet taip nesitiko. Atsirado kitas prižiūrėtojos, kita priežiūros institucija, kurią sukūrė Europos parlamentas ir jis yra atsakingas už bankų priežiūrą. Kai su EBA kolegomis diskutuojame, viskas pasidaro labai aišku. Jiems tenka reglamentavimo vaidmuo, kuris mums yra nepaprastai svarbus, ypač galvojant, kad mes su 19 skirtingų teisinių bazių turime dirbti. Taigi labai gerai, kad EBA sugeba nusekliau visą tai padaryti. Tačiau akivaizdu, kad priežiūro jų vykdoma yra labai ribota. Viskas apsiriboja vadinamaisiais atsparumo testais. Tradiciškai EBA tą daro ir mums, e, e, mums tenkina EBOS vykdoma e, atsparumo testų kokybė. Dėl SRB mes remiame ECB pasiūlymą, kuris kaip tik dabar yra pateiktas. Mūsų nuomonė yra verta turėti e SRB e, personalo Europos centrinėme banke, tokiu būdu atsiras labai gera sinergija. Dėl apskaitos taisyklių, taip, mes e, viską deriname ir koordinuojame. Ir panašu, kad visas koordinavimas vyksta labai sklandžiai. Galiu nuoširdžiai pasakyti, kad e, su banko statutiniais auditoriais palaikome labai gerą ryšį. E, mes e, juos stebime taip pat kartą, du kartus per metus rengiame ataskaitą. Ir kartu su Europos auditorių asociacijomis mes tarėmės, išsiaiškiname vieni kitų pozicijas. Tai yra labai reikalinga. Ir mes tame dialoge dalyvaujame ir arba taip pat. Sanderlūnas. Sanderlūnas, ačiū pirmininkė. Supainu jį, kad atvykote įžangoje, minėjote, kad reikia labiau reglamentuoti bankų reglamentavimui. Visuomet tokias mintis įdomu girdėti, ypač kai jas sukonkretinote, sakydama į kolegės Berės klausimą. Pa, paminėdama konkretų pasiūlymą dėl teisės aktų, dėl e, bankų pertvarkymo direktyvos, dėl grėsmių mažinimo. Prieš dvi savaitės uh, Komisija patikė savo pasiūlymą dėl e, bendro pertvarkymo reglamento ir dėl blogų paskolų, naujų blogų paskolų ir būtent tas e, naujumo aspektas čia yra labai svarbus. Noriu labai e, atvirą klausimą užduoti, ar jums primtina tai, kaip dirba komisija, ar turite kokiu nors pasiūlymu, kaip būtų jam situaciją pagerinti ir ar manote, kad komisija pateikdama šį pasiūlymą įneša pakankamą indėlį į grėsmių mažinimo, į diskusiją apie grėsmių mažinimą, nes pasiūlymų buvo tikrai nemažai, tačiau man dar kyla klausimas, ar nereikėtų dar papildomų pasiūlymų, nes pavyzdžiui pagal <clears throat> pirmąjį ramstį e, yra pateikiami pasiūlymai, e, kurie e, nėra pakankamos apimties ir taip pat neprivalomas šių teisės aktų pobūdis, e, manau, kad tikrai kelia labai daug klausimų papildomų. Kalbant apie papildomus teisės aktus, kuomet dabar jau baigiame dėlioti šią dėlionę, tiksliau, <laughs> Bazelio trečio reglamentą, E, dabar reikia įgyvendinti patvirtintas taisyklės, tai užtruks šiek tiek laiko ir e, turime numatyti tam, tam tikrą laikotarpį, kuomet Bazelė trečias reglamentas bus perkeltas ES teisės sistemas. E, kalbant apie bankų pertvarkymo reglamento peržiūrą, tai noriu pasakyti, kad ABLV yra pakankamai mažas bankas ir dėl jo bankroto stabilumas finansų sistemai nenukenčia, tačiau jeigu e, turėtume reikalų su stambesnio banko likvidavimo procedūra, mm, kuomet e, dėl bankroto yra kreipimas į teismą, tai situacija būtų rimtesnė. Aš manau, kad reikėtų papildomą nuostatą įtraukti, pagal kurią bendro, bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas galėtų būti bankų priežiūros mechanizmo narių. Ir tai būtų galima užtikrinti laisvą keitimas informacija ir šiuo atveju tą tikrai nesunku padaryti, kalbant apie grėsmių mažinimą. Manau, kad nemažai jau buvo padaryta šią kryptimį, taip pat ir e, turiuomenė darbas su blogomis paskolomis bei būtina mažinant grėsmės kartu kurti ir bankų sąjungą, kad e, šitie dalykai vienas kitą atsvertų. Aš e, manau, kad svarbu ne tik mažinti grėsmės, tačiau taip pat ir uh, harmonizuoti teisinę sistemą, mažiau palikti nacionalinių opcijų ir daugiau tvirtinti reglamentų, o ne direktyvų. Manau, kad e, tas bankų likvidavimo bylos taip pat yra susijusios, bankroto bylos yra susijusios ir su tuo susiskaldimu teisinėje sistemoje. Ir čia turime kalbėti ne tik apie trūkstamą trečią ramstą, tačiau taip pat ir labai, apie labai susiskaldžiusią, susiskaidžiusią teisinę sistemą. E, Ramon Trimoso, ačiū ponė Nuidu, klausimus jums noriu užduoti. Pirmiausiai dėl uh, MIFID reformos. Kai kurios valstybės tarės yra susirūpinusios E, didelių bankų ir turto valdymo institucijų rinkos koncentracija mm, e, ir jos skaitomybė. Kaip jūsų manimų būtų galima užkirsti kelią tokią situaciją smulkiųjų bankų ir turto valdytojų srityje, kalbant apie blogas paskolas ir nemažai bankų, e, kurie nemažina blogų paskolų dalies su savo paskolų portfelį. Žinau, kad e, atitinkami apmatai yra komisijos e, jau parengti, tačiau mes nekalbame apie blogų e, paskolų atsiradimo priežastis susijusios su netinkamai įgyvendinama vėluojančių mokėjimų direktyva. Pavyzdžiui, jeigu smulk Netrukus e, verslas negauna atitinkamų atsiskaitimų iš vyriausybės struktūrų arba tarptautinių koncernų, tai kyla grėsmė e, atsiras naujoms blogoms paskoloms. Ką apie tai manote? Manau, kad e, rinkų, rinkos dalies koncentracija skirių bankų ir turto valdytojų rankose yra skirtingas dalykas. Banko koncentracija <clears throat> priklauso nuo stacijos atskirose šalise. Dėl ankstesnės krizės dažnai iš rinkos pasitraukia mažesni bankai, dėja, bet taip yra, kalbant apie bendrą priežiūros mechanizmą. Ir mes turėtume jį pasitelkti vis dažniau, ypač turint omenyje trečiojo ramščio kūrimą artimiausių metų, e, tačiau situacija valstybės narėse yra labai skirtinga, yra tokių šalių, kuriuose veikia nemažai vidutinio dydžio ir mažų bankų, mums e, reikia kuo įvairesnių bankų, e, didesnių, mažesnių, viešųjų, privačių, finansinės paslaugas teikiančių kooperatyvų ir panašiai, ta situacija yra įvairialypė dabar ir jie egzistuoja kalbant apie turto valdytojus, panašu, kad e, būtent nuo dydžio tų institucijų ir priklauso jų teikiamų paslaugų kaina. tam, kad tokios institucijos teikimas paslaugos būtų veiksmingos ir galėtų konkuruoti, jos turi būti pakankamai didelis, todėl aš nepak, nelabai optimistiškai vertinu tą situaciją ir manau, kad turto e, valdytojų rinkos e, dalis dar labiau koncentruosis. Kalbant apie blogas paskolas, tikrai gerai, kad turime priemonių kurias pasitelkę galėtume kovoti su šiuo reiškiniu ir e, siekiant mažinti blogų paskolų dalį bendrame bankų paskolų portfelyje, Airijai buvo pritaikyta atitinkama nauja e, sistema. Tai e, Viena dalis bankų turto yra skiriama grinai e, e, turimams paskoloms padengti, tik su kita dalimi galime elgtis daug laisviau, lankščiau. E. Mes dabar esame patvirtinę naują taisyklių rinkinio priedą, pagal kurį yra nauji kriterijai, kriterijai yra nustatomi ir juos, jais vadovaujantis bankai turės teikti daugiau tvarių e, paskolų. Ir e, reikia tik priminti, kad blogos paskolos buvo sukauptos dar iki krizės pradžios, o ne jai prasidėjus. Taigi, e, mums reikia imtis atitinkamų priversinių veiksmų, kalbant apie mok, mokų smulkų į verslą, taip yra labai svarbu, kad su jais laiku atsiskaitytų jų klientai, skaitant viešasias institucijas arba jiems reikia ieškoti būdų, kaip siūlyti tokius bankininkystės produktus uh, už uh, tinkamą kainą tam, kad e, nesukauptų jie naujų blogų paskolų, nes e, blogos paskolos kelia problemų ne tik bankams, tačiau taip pat ir jų klientams, smulkiam verslui, kuomet bankai nesu, tai yra, verslas nesugeba gražinti senų paskolų, tai bankai neskolina jiems iš naujo. Taigi reikia formuoti tam tikrą mokėjimų kultūrą, pasitelkti tam tikras veiksmingas mokėjimus užtikrinančias e, priemonės ir e, e, naudoti tas priemonės, arba sudaryti sąlygas naudoti tas priemonės nesikreipiant į teismus ir tik tokiu būdu galėsime užtikrinti geresnį paskolų teikimo praktikos ateitį. Sven Gėgul dabar. Pone Nui, pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais stebėjome finansinių nusikaltimų e, atliktų padarytų bankininkistės sąjungoje, pavyzdžiui, Maltoje Pilatus bankas prarado teisę naudotis teisėmis tik po to, kai E, amerikiečiai ėmėsi teisinių veiksmų, nežiūrinti tai, kad parlamentas apie tai buvo perspėjęs. Po to Danske bank, duk, ko dukterinis bankas Latvijoje susidūrė su problemus, o antras pagal dydį Latvijos bankas e, JAV žinio departamento buvo apibūdintas štai kaip dauguma šio banko klientai yra didelės rizikos įmonės, E, offshore'nės įmonės registruotos ne Latvijoje. Šio EBLV banko vadovybės siekia sudaryti kliūčių e, bankininkystės taisyklių gyvendinimui ir daugeliu atveju buvo pasinaudojant kyšiais Latvijos pareigūnams buvo bandomi prastumti kitokie veiksmai ir vykdomas rizikingas verslas. Bet kokiu atveju ABLV nevykdo prievolės pažink savo klientą. 90 procentų ABLV klientų yra didelės finansinės rizikos klientai. Daugiausia tai yra didelės rizikos offshore'nės kompanijos e, registruotos slaptose jurisdikcijose. Pone Nui, ar būtina, kad JAV institucijos e, paskelbtų apie finansinių nusikaltimų pėtsakus mūsų bankininkystės institucijose? Jūs sakėte, kad reikia papildomų institucijų ir mes su tuo sutinkame, bet ar galite įsipareigoti? Uh, šiandien, kad panaudosite visas finansinės prie, teisinės priemonės, kurias jau turite, kad e, imtumėtės veiksmų prieš finansinius nusikaltimus bankininkystės institucijose. Kokių veiksmų imsitės, kad kovotumėte su m, mm, pinigų plovimu ir finansiniais nusikaltimais? Ačiū. Kaip žinote, BPM reglamente e, yra numatyta galimybę tarybai priimti sprendimą, nepriimti kovos su pinigų, plomonė, pinigų plovimu e, teisės aktų. Tačiau kai kurie veiksmai yra pri, prilyksta šiems veiksmams. Pavyzdžiui, yra galimybė atimti iš banko leidimą veikti. Tačiau E, konkrečių teisės aktų pažeidimus turėtų e, nagrinti ne ACB. Tokį pažeidimą konstatavo tik viena atsakinga institucija. Ir ACB ECB, remdamasi tokia paskelbta informacija, gali arba atimti iš banko licenciją veiklai vykdyti, arba imtis priemonių pagal antrąjį ramstį. Tačiau tokie veiksmai yra riboto masto, nes priežiūros priemonės nėra pritaikytos stebėti, aptikti pinigų plovimo operacijas arba pavyzdžiui, dėl tinkamos vidinės kontrolinės kontrolės stygiaus, atsiranda spragų išnaudoti situaciją ir vykdyti pinigų plovimą. Tai iš tikrųjų labai nepatogi padėtis ECB, ta situacija turi keistis. Aš e, mielai įsipareigoju daryti viską, kas yra mano galioje, bet aš noriu pasakyti, kad aš jau ir taip tai dariau, bet to nepakako. Uh, ir veikiausiai to nepakaks artimiausioje ateityje. Noriu pasidžiaugti tuo, kad bus nauja pinigų plovimo direktyva, kurioje bus kai kurie patikslinimai, numatyta galimybė keistis e, nacionalinėms institucijoms atsakingoms už pinigų plovimą informaciją su mumis. Kol kas tai nebuvo labai aiškiai konstatuota ir mums tenka e, tikėtis tokių institucijų geros valios, kai atliekami patikrinimai vietoje, e, siekiant e, protingo rizikos ribojimo. Jeigu įtariame, kad aptinkame nusikalstamos veiklos pėdsakų, tą informaciją perdodam prokuroram ir jie nusprendžia, ar reikia pradėti teisminį tyrimą ar ne. mūsų padėtis bus pasidarys daug geresnė, kai bus įgyvendinta penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva. Bet aš asmeniškai manau, kad to nepakanka. Reikia Europos masto institucijos, kuri nuosekliai, išsamei įgyvendintų šiuos teisės aktus ir, ir stebėtų jų įgyvendinimą eurozonoje. Nes kartais mažos valstybės neturi pakankamai darbuotojų arba neturi reikalingos patirties ir žinių e, susidūrę su tokiamis stambaus masto pinigų plovimo operacijomis. Net ir didelės šalis ne visada sugeba kovoti su jomis. Iš tikrųjų, padėtis turi pasikeisti. Taip tikrai negali toliau tęstis. Thank you. Um... Ačiū, sako pirmininkas Marko Valė. Ačiū, pirmininkė. Palauksiu, kol visi užsidės ausinės. pirmininkė Nui. Kaip žinote, to priedo dokumento paskelbimas sukėlė mm, prieštaringų reakcijų įvairiose šalise. Pirmininkas buvo problemų, bet dabar tarsi jos išspręstos. Sakiau, kad kaip tikriausiai girdėjote, po to, kai paskelbtas, buvo paskelbtas priedo dokumentas, iš šalis išsakė prieštaringų nuomonių diskusijose dėl blogų paskolų. Ar girdite manęs, paklausė kalbėtojas. Nes dabar yra tokia padėtis, jūs taikote procedūrą, kur, dėl kurios bankai veikiausiai turės prašyti didesnių garantijų, kad galėtų teikti paskolas įmonėms, e, realiai ekonomikai, MVI, tai yra tiems, kurie labiausiai prisideda prie ekonomikos augimo. Ir tai netaps paskata augimui, bet jo kliūtis. Laikotarpiu, kai eurozonoje ir ypač pietinėse šalise, kur bankų sektorius yra labai pažeidžiamas, reikia, veikiausiai vyks susitraukimas. Ir Mastant apie galimas krizės ateityje, bankus veikiausiai tektų likviduoti, o ne tikėtis, kad jie gebės valdyti paskolas, kalbu apie spekulacinius fondus, kurie veikia rinkoje šiandien vėl čia noriu priminti tas blogas paskolas ir apie tai, kad labai nelengva veikti egzistuojant tokioms paskoloms. Noriu paklausti, kodėl Jūs nusprendėte paskelbti tą dokumentą prieš tai netlikę poveikio vertinimo apie tai, ką Jūs manote apie blogas paskolas kiekybinių ir kokybinių požiūrių. Kai mastote apie naujus teisės aktus, ar atliekate kokį nors poveikio vertinimą, ar tiesiog įgyvendinate, imatės tokių veiksmų, nes tiesiog norite atsikratyti blogų paskolų problemos, nebandydami suvokti, kas galėtų atnešti krizę MVI ir bankininkystės sistemai. Dabar blogas paskolas susilaukia labai didelio dėmesio. Kito tarpu rinkoje yra likvidžių paskolų ir pozicijos, ir kai kurios pozicijos yra pažeidžiamos. Ar jūs domėjotės šią situaciją? Noriu, kad pasakytumėte, ar, ar atlikote poveikio vertinimą ir ar, nor, ar dar ketinėte ką nors skelbti apie blogas paskolas. Ačiū už klausimus, kad paskolos būtų sveikos, geros, kad sutiktas paskolas e, gražintų e, jos paėmėjas. Svarbu, kad jos būtų garantuotos e, solidžiu sveiku turtu, finansiškai sveiku turtu. E, egzistuoja e, su paskolų teikimu siejami kriterijai. Reikia stebėti, kaip taisyklės įgyvendinamos. Jeigu įsikiši ankstyvame etape, nėra taip sudėtinga pertvarkyti paskolą ir užtikrinti, kad ji būtų funkcionuojanti. Dėl galimo paskolų teikimo susitraukimo daugelį metų vyksta visai ne tai. Galbūt tokia situacija iškils ateityje kažkada, tačiau tuo tarpu e, ekonomikos sąlygos yra e, palankios, tinkamos ir paskolų prieinamumas, tai, tai teikimas Italijoje ir kitose šalise nėra suvaržytas. Būtent todėl dabar yra tinkamas laikas pasirūpinti paskolų rezervų, bankai turi tuo pasirūpinti, kad ekonomiką finansuoti turi sveiki bankai, o ne tokie bankai, kurie e, velka blogų paskolų naštą. Reikia pasirūpinti, kad naujų blogų paskolų atsiradimas sustotų. Ir to, to, svarbu, kad tai, tai, tai nesitęstų šalise, kuriuose jau yra nemažai blogų paskolų. Jūs sakote, kad mes mažai dėmesio, kad per, per nelik daug dėmesio skiriame tam klausimui, bet kai pradėjome kurti BPM, e, eurozono šalise buvo vieno trilijono vertės blogų paskolų, dabar jų yra už 7. Dabar jų yra už 700 milijonų, bet tai vis dėlto yra daug. Būtina spręsti šį klausimą. Paskelbė priedo dokumentą prie gairių, mes siekėme atkreipti dėmesį į blogas paskolas. Dabar, kaip jau pabrėžiau, yra tas ankstyvasis etapas, kuomet galima imtis priemonių, kad išvengtume didesnių problemų. Ir nebuvo būtinybės atlikti poveikio vertinimo studiją dėl naujų blogų paskolų. Kai kas bandė apskaičiuoti, ką tai galėtų reikšti. Kur yra poveikio vertinimas, kaip tai atsilieptų realiai ekonomikai? poveikio vertinimas, kurį reiktų dar parengti, turėtų domėtis, ar mes panaudotume tą priedą dokumente iš, iš, išdėstytas gairias jau, jau egzistuojančiam blogų paskolų rezervui. Bet jeigu paskolos pertvarkymos ankstyvame etape, viskas išsisprendžia ir mano nuomonė nebuvo būtinybės renkti poveikio vertinimo. Taip aš iš tikrųjų norėčiau, kad ta situacija, ta problema būtų išspręsta tose šalise, kur bankai yra apsunkinti didelės blogų paskolų naštos. Pirmininkas, jūs sakote, kad paskolų E, paskolų rinka nesusitrauks iki tam tikro laikotarpio, tačiau turime palaukti, kol, priemo, kol naujų priemonių poveikis neveiksnioms paskoloms bus, pra, bus matomas jau, nes taip dar nenutiko, ponas Zani. Jūs pacitavote skaičius, kurie iliustruoja, kaip, kaip aktyviai BPM mechanizmas veikia, e, spręsdamas pas kreditų rizikos klausimą pastaraisiais metais. Tačiau aš peržiūrėjau bankų balanso ataskaitas, e, tų bankų, kuriems galioja bankų priežiūros mechanizmas. Ir vis dėlto išlieka simetrija tarp e, rinkos rizikos ir bankų rizikos, ypač kalbant apie antrojo ir trečio ligmens e, turtą. Kalbu apie Šiaurės Europą čia. Jūs kalbėjote apie tai, kad buvo vieno trilijono vertės ne, blagų paskolų. O kaip jums vertintumėte 5 trilijonų eurų vertės vertybinių popierių? kurie yra bankų balanse. Reglamentavimo, institu... reglamentavimo situacija yra tokia, BPM pervertina riziką ir susikuria simetriška situacija. Nacionalinės sistemos diskriminuojamos ir bankai gali prisimti finansinę riziką, o ne teikia paskolas, kad paremtų realią ekonomiką. Ir tai neleidžia užtikrinti priežiūros tų veiksnių, kurie ir sukėlė krizę, pradinę krizę. Ar jūs užbaigėte darbą dėl blogųjų paskolų ir noriu paklausti, ar priežiūros darbe skirsite dėmesį rizikos veiksniams rinkoje, kurie buvo pamiršti pastaraisiais metais. Ar imsitės priemonių, kad, būtų, kad ta rizika būtų neutralizuota, nes vertinant skaičius balanso bankų balansuose, peršasi mm, išvada, kad situacija nėra objektyviai vertinama. Ačiū. Aš nesutinku su jūsų vertinimu, kad mes net liekame e, kruopščios priežiūros, vertindame bankų kainodarus modelius e, dėl antro ir trečio ligmens turto. E, vertiname rinkoje e, reikšmingus veiksnius nuolatos. E, veiklos rinkoje rizika turi būti atspindėta bankų rizikos ataskaitose. Atliekame nemažai patikrų vietoje, vertindami rinkos operacijas, taip pat e, egzistuoja horizontalieji kriterijai, kurių pagrindų mes rengiame analizę, vertinimą, rengiame patikras į finansinės institucijas. Man atrodo, kad veikla rinkoje yra susijusi su pasaulinė veikla, globaliniais kriterijais, kurie apima dar papildomus kriterijus, pavyzdžiui, sudėtingumo elementas e, kalba eina apie antros arba trečios pakopos turtą ir jeigu kalba eina apie tokį turtą, tai susijęs su papildomis kriterijais sudėtingoms operacijoms ir taip pat tai susijęs su e, bankų mm, gelbėjimo kriterijais. Nėra likvidžios rinkos tokių priemonių. Operacijos e, pačių tarp bankinė prekyba e, labai sumažėjo po krizės. Didelė dalis operacijų e, tai prekyba išvestiniais finansiniais popieriais, operacijos rinkoje, nes didelės įmonės, didelėms įmonėms jų reikia, kad galėtų dalyvauti rinkoje, ekonomikoje. Tikriausiai pastebėjote, kad aš kreipiausi į parlamentą. E prašydama, kad kiek įmanoma greičiau ir sparčiau būtų įgyvendinta e, prekybos e, e gairių kodekso prekybos gairių kodeksas būtų įgyventas kiek manoma sparčiau, kalbu apie finansinius reikalavimus. Tikiuosi, kad netrukus taip ir įvyks, bet jeigu norite prisidėti prie didesnio dėmesio kapitalo reikalavimams ir finansinėms operacijoms galėtumėte imtis šio klausimo, nes manau, kad šiuo metu mes darome viską, kas mums patikėta. Thank you. Ačiū. Panas Kircos. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes sėkmingai mažiname neveiksmingas skolas. Tai rodo, kad be kita ko e, ir šioje srityje jūs labai sėkmingai dirbate. Ar manote, kad pasieksime tokį žemą e, neefektyvių skolų lygį, kad pagreitės bankininkistės sąjungos e, kūrimosi procesas? Ar mes tik tai skirsime dėmesį konkretiems atvejams, pavyzdžiui, Graikijai, Kiprui, mažesnės valstybės šiuo atveju arba Italijai, kur yra didesnė eurozona, jų problemams spręsti. Dar vienas klausimas dėl Graikijos. Atrodo, kad Graikijoje dominuoja nuomonė, jog bankininkistės sektorius atsigauna, tačiau tuo pat metu daug analitikų, politikų, ekonomistų mano, kad toks padėties pagerėjimas turėtų vykti greičiau, kad bankų sektorius labiau prisidėtų prie privataus sektoriaus e, raidos? Ar numatote kokį tradicinių priemonių scenarijų, kuris leistų pagreitinti palankius pokyčius Graikijoje? O galbūt jūs uh, laikysitės palaipsnio požiūrio? That... Aš manau, kad e, reikia vienos sistemos neveiksmingoms paskoloms ir turime atsižvelgti į skirtingus skirtumus jūsų išvardintose valstybėse. Aš nemanau, kad mes rasime standartinių teisės aktų visoms skirtingoms valstybėms narėms. Dėl Graikijos bankų, e, kurie turi daug neefektyvių paskolų, ir taip yra ne tik Graikijoje, bet ir kitose valstybėse, taip čia pažangos yra padaryta daug. Ar ta pažanga pakankamai sparti? Dar ne. E, tempas turi padidėti. Visiems bankams atsivers akis, kai šiemet bus vykdytas EBA atsparumo testas. Ir pažiūrėsime, ar tam tikri bankai sugeba atlaikyti šoką, kuris tą banką ištiktų e, neigiamos scenarius atveju ir žiūrėsime, pavyzdžiui, ar gali būti tenkinami kapitalo reikalavimai ir panašiai. Tai bus tiesos akimirka. Thank you. Labai ačiū. Luigi Morgano. Grazie. Ačiū. Dėkui pirmininkė. Sveika, ponė Ui. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, jeigu aš pasisakysiu per daug tiesiai šviesiai Bet norėjau pasakyti, kad paprastai priemonės, kurios yra išplaukę iš e, priežiūros, e, yra siejamos su finansinio stabilumo atkūrimu. Taigi tos priemonės turi būti suderintos su teisės aktų rengėjų skiriamomis priemonėmis. Man atrodo, kad Europos parlamentas tokių dalykų jau keletą kartų priemė. Tuo tarpu jūsų institucija atrodo e, dažniausiai mums tik tai e, mus pastato prieš faktą. Todėl dabar, kai mes kalbame apie tą neveiksmingų paskolų e, priedą, turime prisiminti, kad jis buvo paskelbtas likus vienai savaitė iki Europos komisijos komunikato tą temą. Papildomas priedas vėliau buvo paskelbtas ir tai buvo padaryta uh, praėjus vienai savaitėjai po komisijos pasiūlymo. Tuo tarpu e, komisijos pasiūlymas nuo jūsų e, rekomendacijų labai smarkiai skyrėsi. Aš manau, kad toks darbo metodas nėra optimaliausias, ypač kai galvojame apie galiojimo atgalinę datą problemą. Ji nėra išspręsta. Taigi, tas e, datų neatitikimas, ar jūs nematote, kad jūsų parengti priedai e, trukdė dirbti teisės aktų rengėjams, pakirto kojas, jeigu taip galima pasakyti. Nebuvo atliktas priežiūros poveikio vertinimas iki šiol. Kalbėjome apie prociklinės priemonės, kurios galėtų uh, uh, užtikrinti kreditų suteikimą įmonėms, kurios turi nors kokias įplaukas. Ir aš manau, kad mes turėtume rasti priemonių išsiaiškinti, kam tai visų labiausiai reikalinga. Uh, Ačiū. Jūs uh, paminėjote datų skirtumą tarp komisijos paketo ir SSM paskelbto addendum priedo. Taip, jis buvo paskelbtas praėjus uh, vieną dieną po komisijos dokumento paskelbimo. Viskas buvo gerai sukoordinuota. Kalendorius taip pat. Ir mano nuomonė, nėra jokių prieštaravimų tarp šių dviejų priemonių, kurios viena kitą papildo. Be abejo, mes džiaugiamės Europos komisijos e, naujomis nuostatomis dėl e, paskolų taisyklių. Tai bus naudinga visiems bankams. Tačiau antrasis ramstis kuris apima e, riziką didesnė negu pirmojo ramščio, pirmame ramsėje pribiršta rizika, prasidės šiek tiek aukštesnių lygmenių. Mes kalbame apie stambesnius bankus, kurie dalyvauja priežiūros dialogose, konkrečiomis rizikos aplinkybėmis. Taigi antrasis ramsis yra siejamas su didesnė rizika negu pirmajame ramsyje apibrieštaja. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad šie du dokumentai e, yra skirtingos egzistavimo etapos, jeigu taip galima pasakyti. E, mūsų priedas buvo paskelbtas e, baigiant darbą, tuo tarpu Europos komisijos pasiūlymas yra teisėkūros proceso darbo pradžia. E, parlamentas ir taryba gali iš esmės pakeisti komisijos poziciją gali panaudoti palaipsnio įsileidimo mechanizmą. Taigi kol kas lyginti tuos du dokumentus yra per anksti. Dar per anksti vertinti teisės aktą ir sakyti, kad mūsų parengtas priedas yra e, perteklinis. Bet kokiu atveju mes manome, kad labai svarbu, kad e, galutinis priedo variantas būtų jau dabar įgyvendintas, nes aš jau kaip sakiau, taisyklės leidžia spręsti neefektyvių paskolų problemą, mes tarėme su bankais, kolegomis jūsų valstybėse, e, priežiūros institucijose, statistikos institucijose ir jie sakė, mes negalime kol kas nieko daryti, nes kol e, ekonomika nepradėjo iš naujo aukti, dabar jau ekonomika auga, jau ne pirmi metai auga, e, tačiau vis tik tai neefektyvių paskolų ir užduodama pakankamai daug ir dabar per priež, peržiūros procesą aiškiai matėme, kad neefektyvios paskolos yra išduodamos. Taigi dabar labai geras momentas imtis veiksmų, apibriežti aiškius kriterijus ir užsitikrinti, kad naujų neefektyvių skolų išdavimo problema būtų išspręsta kuo aukštesnių lygmenių ir tai mažiau kainuotų mm, ekonomikai, bankams, mokesčių mokėtojams. Ar dėl to sumažėjo kreditų išdavimas bendrai? Tikrai ne. Da, kol kas pagal ECB statistiką, už kurią aš nesu atsakinga, tačiau aš esu tikra, kad skaičiai, kuriuos turime, yra teisingi, nes uh, apskritai su ECB, ECB statistikos reputacija yra labai gera. Taigi, dabar nėra jokių signalų, kurie neleistų mums imtis veiksmų. Ačiū. Okay. There is a slot of the EPP, if you wish. EPP galimybė pasakyti dar yra, jeigu norit. Bet kol kas žodis ponui Fernandes. Muchas gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Eh, Malonu Jūs su Jumis čia pasisakinti, ponė Nui. Tikrai džiugus čia matyti, turiu porą klausimą. Kaip Jūs žinote, e, blogų paskolų situacija kai kuriuose jurisdikcijose Europos Sąjungoje toliau lieka problema, bando tai siekti tam tikrų žingsnių bankininkystės sąjungoje ir tam tikrais atvejais tai e, priežastis e, ne, nesiekti politinių diskusijų gyvendinant, pavyzdžiui, EDIS sistemą, kaip jūs ir pati minėjote, indėlių draudimo sistemą. Ar lyginote, kokia yra blogų paskolų padėtis skirtingose šalise? E, atsižvelgianti tai, kad išlieka, kad yra skirtumų tarp aps, apskaitos kriterijų, reikėtų įvertinti, kokiu mastu e, tos paskalos finansuojamos, ko, ko, kurios e, paskalos suteiktos su užstatu. Ir taip pat e, reiktų žinoti detalesnę situaciją, kiek konkrečiai blogų paskolų turi konkretus bankai bankininkystės sąjungoje. Nors, kitas klausimas, nors visi matome, kad e, bankų krizė nesibaigė, turiu omeny porą neseniai du bankus ištikusias krizės. E, Galbūt galėtumėme tų klausimų imtis teisės aktos ir išspręsti, aptarti likvidumo aspektus, kad problem, to problema būtų išspręsta. Jūs kalbėjote apie e, bankų gelbėjimą ir bankų likvidavimą kai kuriais atvejais. Ačiū. Thank you, thank you very much. Labai ačiū. Neefektyvios paskolos, neveiksnios paskolos yra labai rimta problema, mes žinome, koks jos mastas, bet tai nėra vienintelė problema. Aišku, stebėtojai turi sutelkti dėmesį ją, tačiau mes siūlome, kad ir teisės aktų kuriejai tai atsižvelgtų. Rizikos mažinimas turi būti e, siekiamas, kuriant ir tobulinant SSM. Aš manau, kad reikėtų nustatyti labai, aiškiai, labai aiškias sąlygas, kad e, kai kurios aplinkybės nepasitarnautų kaip pretekstas neveiksmingoms paskoloms. Dabar laikas tokias sąlygas nustatyti. Jeigu bus numatytos sąlygos, jos turi būti labai tiksliai eks ante apibrieštos objektyviai tikrin, patikrinamos jos gali būti, jos turi būti realiai pasiekiamos ir teisiškai susijėtos su skirtingais E, edis etapais. Tada ne, edis nebus atidėtas iki begalybės. Kuo anksčiau pradėsim darbą, tuo greičiau pasieksim rezultatų. Todėl mes remiame Europos komisijos sieki šiuo klausimu pasiek išvystyti naują pagreitį. Ir tikiuosi, kad visos institucijos tuo požiūriu uh, bus solidarios. Dėl likvidumo krizės. Šiuo metu bankai turi daug grinųjų pinigų, rinkose taip pat jo likvidumo pakanka, stokos tikrai nejaučiame. Likvidumas yra simptomas, kad kažkas vyksta ne taip. Išgydyti jo negalima pakeitus teisės akto, kuris jau veikia. pagal Vasario 3 e, reformą pritaikyta LCR šiuo atveju veiktų. Viskas yra susiję su e, pasitikėjimu. Jeigu investuotojai, indėlininkai, vartotojai praranda pasitikėjimą bankais, tada akivaizdžiai prasideda e, indėlių likvidaus turto bankuose didėjimo banga, kurios pažaboti negalima. Todėl ir susiformuoja likvidumo krizės. Ir tai yra vienas iš elementų nulemenčių žlugimą. Turime užkirsti kelią, kad pirmieji, jeigu taip galima pasakyti, atėję prie banko durų, būtų pirmieji ir aptarnaujami. Mes e, susidūrę su tokiais atvejais turime e, priimti sprendimą dėl institucijos galimo žlugimo. Išskyrus tuos atvejus, kai moratoriumas yra pasiektas Europos lygmenių. Latvijoje buvo vienas toks atvejis ir mes įsakėme nacionalinę administraciją imtis priemonių, tačiau tada bankas nebegalėjo pakankamai greitai surinkti likvidumo grinųjų pinigų, kad galėtų kompensuoti investuotojams ir indėlininkams. Tai yra struktūrinė bankų problema. Jeigu prarandamas pasitikėjimas, prasideda likvidumo krizė, kurią iššaukė greičiausia mokumo klausimai, pinigų plovimas, galbūt e, vartotojai. Bet e, kai prarandamas pasitikėjimas, padariniai yra labai skaudus ir teisės aktai čia nieko negali padaryti. Labai trumpas klausimas, pirmininkė. Mes dabar jau pasiekėme etapą, kai peržiūrimas Junktinio Amerikos valstybių mokesčių paketas paskelbtas gruodžio mėnesį. E, dalis jų yra e, gražinimo į Junktinės Amerikos valstijas mokesčių politiką. 10 procentų e, visų Amerikos įmonių uždirbtų pinigų užsienyje turi būti gražinta JAV. Ir tai kelia rimtą susirūpinimą. Galvojama, kad Eurozonos bankai gali labai daug indėlių perkelti į Junktinės Amerikos valstijas. Sisteminė rizika kyla. Ką Jūs galvojate apie tokią e, plataus masto repatriaciją? Mes vertinam padėtį šioje srityje. Tai nelabai priežiūros aktualija, priežiūros institucijos aktualija, bet kiek aš žinau, dabar jau yra galvojama apie visus skirtingus elementus ir mes galvojame, kad galbūt ateitie reikės kažką pakeisti, bet kol kas nieko nekeičiame. Thank you. Ačiū. Dabar mano eilė paskutiniam klausimui irgi dėl neveiksmių skolų. Tris klausimus turiu. Pirmiausia. Šiandien jūs jau du kartus sakėte, kad pagal jūsų statistiką e, paskolų skaičiai nemažėja, kiek aš suprantu. Kol kas dar yra nepritaikytų priemonių. Taigi, ką jūs turite galvoje, sakydama vertinimas, apie kokį vertinimą jūs kalbate? Dar. Aš girdėjau, kai kalbėjo ponas Donerį, kad e, naujųjų priedo priemonių poveikis bus sunkiai suvaldomas. Aš manau, kad jūs tokią mintį išsakėte e, subjektyviai vertinamas padėtį. O galbūt turite faktus, ar yra kažkokių tai skaičių poveikio vertinime, turite kažkokių faktų. Jūs sakėte, kad poveikio vertinimo nereikia. Aš atkreipiu tai dėmesį. Tai priemonės, kurios nuolat įtakos apskaitos taisyklių nustatymai, ypač pagal pirmą ir antrą ramščius. Čia kalbame apie dialogą su bankais. Bet ar jūs esate tikra, kad e, tikrai nereikia poveikio vertinimo? Antras dalykas dėl papildomumo. Aš e, pastebėjau, kad jūs sakėte, kad komisijos pasiūlymas dar nepatvirtintas, jis gali dar pasikeisti. Tuo tarpu mes žinome, kad jis yra galutinis. Aš manau, kad vėliau jis tik tai geresnis taps, nes bus e, įvertintas poveikis. E, bet jūs teisingai pažymėjot, kad dar gali būti kažkas pakeista. Kai komisijos pasiūlymas bus galutinai patvirtintas, mes galėsime du dalykus sulyginti. Pavyzdžiui, po penkerių metų Europos komisija pasakys 40 procentų, ECB sakys 70 procentų. E, po septyniarių metų ECB, komisija sakys 75, ECB sakys 100 procentų. Tai kaip čia bus, kaip pirmasis ramsis bus apibrieštas teisės aktais? Ar bus prasminga uh, vykdyti horizontalius bendros svertinimus. Kai suprasime, kad banko vertinimai numato konkrečias nuostatas vienai ar kitai priežasčiai. Kitas dalykas. Verta yra turėti ne bendras horizontaliasias nuostatas, bet atsižvelgti į skirtumus. Teisės aktuose ir bankų rekomendacijose. Ką bankai gali daryti? Jeigu priežiūros institucija kalba vienaip, įstatymas kalba kitaip. Aš manau, kad e, galų gale jums yra svarbu galutinis pavydalas, bet e, galų gale turim kalbėti apie visą ko suderinimą, nes kitaip tik painiavą sukūrėme. Trečias klausimas. Europos komisija e, atskiria paskolas, kurios greičiausiai nebus gražinamos ir paskolas, kurios bus gražinamos pavėluotai. E, kokiegi čia realūs skirtumai? Jūs manote, kad e, reikia labai aiškiai atskirti going concern problematiką. Apie ją labai daug yra kalbama komisijoje. Gal ir gerai, nes jūs turbūt sukūlėt neteisingą paskatą, pavyzdžiui, maža ar vidutinė įmonė gali būti, kad nebesugebės gražinti paskolos, nors iš pradžių gal ir teisingai viską daro, bet jūs turbūt viską geriau vertinat. Ką jūs apie tai galvojate konkrečiai? Kad Europos komisijos dokumente nėra atskirti tie dalykai. Na ir paskutinis dalykas dėl užstato. Jūs teisingai pastebėjot. Reikia turėti užstatą, bet teismo procesas trunka nevienodai. Aš dar prisimenu, taryboje buvo parengtas dokumentas siūlantis atskirti nepriklausomą išorinį, užsat, nepriklausomą išoriškai e, užstato vertę. Jeigu užstatas yra vertingas, tai kodėl mes kalbam apie nulį? Mesgi turime atsižvelgti į valstybės įsiklės ir panašiai. Aišku, kalbam ne tik tai sus, apie planus, kurie nėra nevertingi. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra užsatas rūmai vertingi, tai kodėl šitų atveju mes turėtumėm kalbėti apie nulinę vertę? Tai nėra vienintelė sritis, kurioje galima kažko pasiekti. Galbūt jūs galėtumėt bankę patobulinti dialogą, bet Europos komisija ir pagal bendrasias taisyklės taip nėra. Tai yra kitas sritis, kurioje reikia siekti pažangos. Uh, no kai sakau, kad paskolų teikimo mastai nesumažėjo, tai tik turiu menį, kad mes nuolat tikriname paskolų pasiūlą ir galiu tik pakartoti, kad ji nesumažėjo, o mes tą stebėjimą tikrai tęsime dėl mūsų patvirtinto priedo. Minėjote atliktą poveikio įvertinimą. kurio metu buvo pasit, pasitelkti tam tikri subjektyvus ir moksliniai kriterijai. Tarp šių subjektyvių ir mokslinių kriterijų egzistuoja dar įvairios tarpinės galimybės, e, pagal kurias galima nustatyti tam tikrą patikimumo lygį. Iš tiesų, kai kurių valstybių narių priežiūros valdybos vienas išvadas pateikė, kitas pateikė kitokias. Tačiau, kalbant apie priedą, dėl jo įsigaliojimo naujų e, blogų paskolų mastas e, tikrai neturėtų padidėti arba turėtų padidėti nežymiai. Todėl mums nereikia atlikti jokio papildomo poveikio vertinimo, mes manome, žinoma, jeigu mes kalbėtume apie apimtis, e, tai čia reiktų naujo poveikio vertinimo. egzistuoja skirtumai tarp teisėkros priemonių pagal, pagal pirmąjį ramstį ir antrojo ramščio priemonių susijusių su priežiūra. Antrojo ramščio teisės aktai yra skirti rizikos įvertinimams, grėsmų įvertinimams vidutiniuose bankuose, tačiau egzistuoja bankų, kurių patiriama grėsmė yra didesnė nei kitų ir todėl būtina juos grįžčiau prižiūrėti. Jūs klausėte, kaip turi elgtis bankai. Bankai turi laikytis reglamento nuostatų. Be jokių čia diskusijų taip turi būti elgiamasi. Ir kalbant apie e, papildomus veiksmus susijusius su, su pirmojo ramščiu, tai būtent banko priežo vykdantis pareigūnas. A, turi gauti atitinkamos informacijos iš banko apie tai, kad jis sugeba valdyti savo veiklos riziką. susijusi su visais veiklos elementais ir galima papildoma žala. Kalbant apie kokia prasme yra nustatyti atitinkamą tvarkaraštį, nes jeigu mes jau taikome pirmąjį ramstį vidutiniškiams bankams ir e, po to skirai nagrinėjame atskirų bankų situaciją, tai nieko bendro, bendro tai neturi su tam tikru nustatytų terminu. Aš visiškai nežinau, koks bus patvirtintas tvarkaraštis kadencijos pabaigoje, nes aš manau, kad dabar nelaikas. E, lyginti, nes jeigu šio priedo būtų galima atsisakyti pirmą ramšį, tai būtų labai gera žinia, galėtume užversti šį puslapį ir perėti prie kažko naujo, tačiau aš nemanau, kad taip atsitiks. Pirmoji apsidžiaugčiau, jeigu taip atsitiktų. Stacija yra tokia, kad patvirtinus naujas IFRS 9 atskaitomybės nuostatas, pasikeis e, labai daug kas, kuomet bus galima skaičiuoti prognozuojamas, o ne e, prognozuojamą, o ne faktinę žalą. <clears throat> Ir tuomet galbūt e, blogų paskolų dalis dar labiau sumažės, ar ji bus tokia maža, kad jie galėsime nekreipti dėmesio, nežinau. Iš tiesų, šiuo metu vyksta diskusijos, tik tai šio klausimu nėra patvirtintas joks teisės aktas ir mums nereikia dabar apie tai diskutuoti, detalės bus aptartos diskusijų metu, mums reikia daryti tai, ką planuojame. Kalbant apie tai, kad mes nesižvelgime į papildomas žalos apimtis. Ne, bankai kelia tinkamus klausimus teikdami paskolas tam, kad e, būtų tikri, jog tą papildomą žalą galės kompensuoti, jeigu e, jiems nebus gražintas išduotas paskolas. Tačiau, e, jeigu tos nuosios nebūtų patvirtinas, jis būtų visiškai beprasmis, nepriklausomai nuo to, kokio masto žala būtų ta papildoma patiriama. Ir mums šis klausimas tikrai šiuo metu nėra asmenės svarbos. Apie apimtis ir vertes pirmininkas, ačiū. Manau, kad keitimasis nuomonėmis buvo labai naudingas ir, ir aš manau, kad tas jūsų sakinys apie tą priedą ir pirmą ramšio tarpusio santykius tikrai mus padrasina, reikia mums e, taip pat greičiau imtis e, atitinkamų teisėkuros veiksmų. Suprantu, kad jūs nežinote, kokio rezultato galutinio galima tikėtis, e, siekiant patvirtinti tinkamai veikiančią pirmą ramščią sistemą, tačiau aš manau, kad tikrai nereikia užsibrėžti kokiu nors terminu, nes mūsų laukia E, dar atskirų bankų veiklos įvertinimas atsižvelgiant į jų ypatumus e, ir netgi to mums nepakaks, e, kalbant apie kovos su pinigų plovimu direktyvą. Aš taip pat laikausi kaip ir Svenas Gėgoltas atitinkamos nuomonės dėl būtinybės E, suderinti veiksmus tarpusavį ir mes taip pat raginame bendro priežiūros mechanizmo atstovus pasinaudoti visais e, turimais e, įgaliojimais, siekiant kovoti su pinigų plovimu. Ačiū. Tęsime pradėtą dialogą toliau. Ačiū. Uh, Kolegos, prieš teikdama žodį Markui, noriu Jums pranešti, kad dėl streikų Prancūzija ir Belgija rytoj ryte komisijos narys Moskovičiai nukelia posėdžio pradžio 15 minučių. Tai reiškia, kad mūsų bendrasis komiteto posėdis e, prasidės 9.15 minučių už vietoj 9 valandos. Uh, Ačiū paskelbus šią svarbę informaciją. Tikiuosi, kad mes visi galėsime posėdį susirinkti laiku. Ir tai galėsime apeiti streikuotojų barikadas, taip pat kaip ir komisijos narys Moskovičiai. Dabar steiksiu žodį Molis Kotkeita dėl tvarių finansų pristatyti pranešimą. Ačiū. Nėra įprasta vokiečių mano pavardė, taisyklingai ištarti, tai labai aukštai tą vertinu. Dabar jau mes paskui pakankamai aukštai įsipareigojimų lygį aukštą. E, lygio konferencija praėjusią savaitę buvo surinkta, kurioje dalyvavo du komisijos nariai, prancūzijos pirmininkas, taip pat komisijos pirmininkas Junkeris. Taigi aukščiausi pareigūnai e, susirinko aukščiausiame komisijos aukšt, pastato aukšte apsvarstyti šios klausimus. Turiu pasakyti, kad e, didžia dalimi klausimų frakcijos e, susitarė, <clears throat> tačiau uh, liko neišspręstų klausimų, visi sutarėme dėl to, kad būtina nedėlsiant reaguoti klimato kaitą ir um, perskirstyti atitinkamai finansavimą uh, siekiant užtikrinti finansinį nesvarumą, dėl to sutarėme su šešėliniais pranešėjais, norėjams padėkoti už uh, parengtas naudingas uh, pataisas ir skaitai už teigiamą bendradarbiavimo dvasę vienas susitikimas su šešėliniais pranešėjais kol kas buvo surinktas ir tai buvo geras pasirengimas būsimiems susitikimams su šešėliniais pranešėjais ir galėsime per juos aptarti ES institucijas, padėti finansų rinkose. Aš noriu dar kartą patvirtinti, kad esu pasirengusi parengti labai rimtą parlamento poziciją šią šiais klausimais. Kalbant apie skaidrumą, informacijos atskleidimą, teisinius įsipareigojimus, mes siūlome nuotyti privalomą informacijos tekimą apie tą e, pasiklydusi e, turtą, turtą be šeimininko. Dėl to sutarėme e, su daugumos frakcijų atstovais taip pat apripti sutarėme padidinti įtraukiant į ją visą pušką informaciją susijusią su tikimo grandinė ir mažmeniniais investuotojais, kalbant apie būtinybę susijęti tvarumo e, grėsmės, grėsmių valdymą ir e, kapitalo pagrindų. E, Direktyva kol kas dar esame neapsisprendę, kaip tas sąsajas tarpusio užtikrinti, tikiuosi galėsime tą padaryti per artimiausią sustikimą su šešėlės priešėjais dėl vadinamųjų žaliųjų mokesčių arba E, mokesčio už e, vadinamasis e, žaliasis obligacijas mes sutarėme dėl būtinybės įsteigti es mastu suinteresuotų subjektų darbo grupę susijusią su ekologiniu mokesčiu e, svarbos pabrėžimu. Europos Sąjungos mastu parlamente mes tikimės pasiekti dinam... sustarimą dėl dinaminės taksonomijos. E, ir įtraukti į jos tinkamus skaičiavimus taip pat ir tas sąnaudas, kurios yra būtinas mūsų planetai toliau išlikti. Mes esame susirūpinę dėl to, kad komisijos veiksmų plane yra pateikimi pasiūlymai dėl statinės taksonomijos tik tai. Todėl mes <clears throat> e, ketiname pateikti pasiūlymus dėl tam. Uh, E, tikrų bendrų unifikuotų e, žaliųjų mm, vertybinių popierių e, kriterijų ir jeigu nesukursime atitinkamų paskatų perkelti pinigus nuo netvarių investicijų į tvarias ir ekologinės, tai neturėsime iš šio pasiūlymo jokios naudos. Manome, kad bet kokios žaliosios investicijos neturėtų būti siejamos su aviacijos infrastruktūra ar brandalinėmis jėgainėmis. Taip pat turėtume atkreipti dėmesį į aiškių e, kriterijų nustatymą, siekiant užtikrinti tinkamą agentūrų sertifikavimą šio darbo turėtų tiksliau e, pastelkus sertifikuotas agentūras, ypač esmą. Mes e, negalime tikėtis, kad investicijos bus skirtas tik tai tvariam turtui, jeigu institucijas investuos į netvarų turtą. Aš turiu mane Europos investicijų ir centrinius bankus, nes būtina užpildyti visas jų veiklos spragas susijusias su tvariomis investicijomis ir turime užtikrinti, kad pačiu aukščiausiu lygmeniu būtų skatinamas investicijos į tvarius projektus. Tikrai e, e, manęs nedžiugina, kad e, šie bankai 2,5 milijardo eurų investavo į Transanatolijos energotikį ir tai tik atnaudoti škastinį kūrą ir prisideda netiesiogiai prie taršos ir klimato kaitos. Reikia, kad atitinkamos naujos investicijos dėrėtų su Paryžioje patvirtintas klimato kaitos e, tikslais e, ir e, mūsų atitinkamomis rekomendacijomis. Labai daug techninių detalių yra šiame pranešime, mes jomis mėgaujamės, dirbdami kartu, likščiolinė pažanga mane tenkina ir nekantriai laukiu tolesnio bedarbiavimo šešėlės pranešėjais ir tolimesnių diskusijų. Ačiū, dabar steiksiu žodį šešėlės pranešėjams. Pradėsime nuo Europos Liaudės partijos frakcijos, Andra Pietikainin, e, Brian Hayes pavaduoja. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Kolegės Sirpos, Sirpos Pietikainen vardu. Noriu padėkoti pranešėjai, šešėlėms pranešėjams už konstruktyves diskusijas ir dialogą, rengiant pranešimą šią temą. Sirpa mano, kad pranešimo projektas eina tinkama kryptimi, e, identifikuojant tinkamą ES tvarių finansų sistemą. E, parlamento pozicija nusiūs svarbę žinę komisijai, tarybai ir rinkos veikėjams, atžvelgiant į neseną komisijos veiksmų planą e, ir būsimus teisėkros pasiūlymus. Taip pat einama tinkama kryptimi, kuriant reikalingą sistemą, reglamentavimo pagrindą ir numatant reikalingus veiksnius, užtikrinant, kad ES e ekonomika būtų tvari, taip pat siekiant kitų ilgalaikių politikos tikslų, siekiant ištaisyti ekonominės sistemos trūkumus ir visi siūlymai dėl tinkamo išteklių naudojimo yra sveikintini. Visų pirma, Svarbu, kad siūlomi reikalavimai atitiktų tikslą ir būtų proporcingi visiems sistemos dalyviams. Ypač tai aktualu, kalbant apie susijusius rizikos veiksnius, svarbu, kad nauji reikalavimai nesukurtų perteklinės naštos MVI, ypač Europos Sąjungoje. Bet koks E, tvaraus turto e, vertinimas turi būti siejamas e, su rizikos įvertinimu, kurį kelia tas turtas. Reiktų vengti rinką iškreipančių mechanizmų ar paskatų, kurios skatintų imtis netinkamos rizikos, kad neatsirastų finansinių uh, burbulų ateityje. Ir galiausiai mūsų frakcijos nuomonė ypač svarbu reikalingą dėmesį skirti ir atsargiai apmastyti, mąstant apie ateitį, e, žalios etiketės, sukuriant žalią etiketę. E, vėlgi reikia nepamiršti, kokiu tikslu siekiame e, remtis parengtais kriterijais ir atsargiai teikti informaciją, skleisti informaciją apie susijusią sistemą, o ne tik siekti tenkinti biurokratinius reikalavimus, taip dar didinant biurokratiją. Pavyzdžiui, CO2 išmetalų matavimas, e, vandens vartojimas, žaliavos, atliekų tvarkymas, tų kriterijų vertinimas jau egzistuoja. Europos komisija, e, e, BPO ir miestutos yra parengusios reikalavimus šioje srityje. Tačiau dabar reikia suvienodinti tų kriterijų rinkinį kad įmonės juos galėtų našiai naudoti. Norime padėkoti pranešėjai už gerą bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą ir tikimės drauge bendradarbiauti rengiant rimtą, solidų, e, įgyvendinamą teisėkuros rinkinį, kuris būtų priimtinas atsakingiams veikėjams rinkoje. Ir e, socdemų vardu pirmož bereš vietoj Paul Tang. Kalbėtoje neįsijungusi mikrofono. Paul Tang norėtų pakomentuoti kai kuriuos mūsų teikiamus pakeitimus. Visų pirma, e, raginti atlikti e, anglies pėtsako testą, kaip ir rekomenduojame 201 pakeitime. Taip pat e, esminė rizika turėtų būti apriepta protingo rizikos ribojimo sistemoje. Taip pat socdemai 163, 165, 166 pakeitimuose apie tai kalba. Taip pat manome, kad reikia e, remtis geriausią praktiką ir nacionaliniais įstatymais. Pavyzdžiui, 173 e, nuostata bei energetinis virsmas privalo prievalė atskleisti informaciją bei Prancūzijoje egzistuojanti prievalė kruopščiai ir atidžiai atsargiai elgtis, apie tai kalbame savo pakeitimus. Trečia, e, reikalinga e, dinamiška ir patikima sistema, apie tai pranešėja kalbėjo, bet manome, kad tai turi apimti ne tik tai ekologiškus pasvarstymus, bet ir turi apimti socialinį matmenį. Siūlymai, turi, siūlymai dėl sistemos turi būti dinamiški, e, taip pat reiktų vengti nepagidavimų pasiekmių. ESG sistema turėtų palikti vietos ir galimoms, galimiems rizikos veiksniams. Reikia, kaip jau minėjau, socialinio matmens nepamiršti atsiklausti vietos bendruomenių, ypač investicijos susijusios su žmogaus teisėmis. Penkta, taksonomija reikalinga, bet nėra pakankama. Būtina e, numatyti prievalę elgtis atsargiai, investuotojas privalo imtis visų veiksmų, e, pasirūpindamas ESG veiksniais. Todėl norėtume akcentuoti, kaip dėmesį mūsų 110 ir 114 pakeitimus. Taip pat norime teisės aktų dėl ekologiškųjų obligacijų e, išleidimo ateityje, apie tai kalbame 230 pakeitime. Toliau, penktą, pasisakome už uh, finans, finansinės atsakomybės uh, sukūrimą. Norime, kad būtų atskirti finansiniai ir nefinansiniai aspektai, apie tai kalbame 201 pakeitime teisėkuros sistema, numatanti ekologiškas obligacijas ateityje, jau apie tai užsiminiau, minėdama 130 tai pakeitimą, toliau ES nuostatos skirtos EIB. Apie tai kalbame 287 203 ir 206 pakeitimuose ir tikimės tuo pagrindu gero ir sėkmingo bendradarbiavimo, koks jis jau dabar vyksta. Ačiū. EKR. Toliau, ar galėtumėte išjungti mikrofoną, sako pirmininkas Pirko Ruonin Lerner. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms už gerą bendradarbiavimą, rengiant pranešimą šią sudėtingą temą. Norime įtraukti SG kriterijus į tvarius finansus, tai iššūkių kupina užduotis, nes turime e, atsižvelgti ir, ir rinkos nefunkcionavimą. Taip pat noriu paminėti išorės veiksnius, taip pat aplinkos taršą, e, mažėjančius išteklius, sisteminę riziką e, kapitalo rinkose bei e, tokius rizikos veiksnius kaip blogos paskolos, kur, kurių e, kaina siekia milijardus. Manau, kad mums nereikia e, E, euroobligacijų pavadintų ekologiškomis obligacijomis. Ar, ar kitokių bandymų apsimenant finansinio stabilumo siekiais. Aš patikėjau pasiūlymų, pavyzdžiui, siūlau nebeteikti nemokamų leidimų taršai Taip pat e, siūlyčiau įtvirtinti prievalę teikti ataskaitas. Svarbu, kad bankai ir nacionalinės institucijos parengtų pasiūlymus, kaip, kaip būtų galima nesunkiai gyvendinti tokius naujus teisės aktus ir išvengti nereikalingų papildomų kaštų ir vėlavimo. Europos priežiūros institucija turėtų renkti gairias, kaip rinkti statistinius duomenis, kad tie duomenis būtų palyginami ES mastu ir, ir siūlomos priemonės būtų įvertintos. Manau, kad su pranešėja pavyks rasti gerą galutinį sprendimą ir parengti kompromisus. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas liberalų vardu ponė Lieve. Ačiū, pirmininkė, mėla pranešė, mėly kolegos. Sveikinu visą leidėjų, kurios atsispindi pakeitimuose. Daugelis jų paremta jau parengta anksčiau prane, prengtų pranešimų. Noriu pabrėžti, kad mes visi siekėme vienas kitą papildomų čia tikslų. Visų pirma, užtikrinti, kad daugiau pinigų plūstų į tvarias investicijas, norime sustiprinti savo finansinių rinkų e, tvarumą. Ypač sveikinu tuos pasiūlymus, kur tikslas užtikrinti didesnį tvarumą. Turėtume remti tokias pastangas. Tačiau, kolegos, jeigu norime užpildyti investicijų spragą ir pasiekti savo tikslų, turime padaryti daugiau ir apdovanoti tuos, kurie jau dirba tvariai. Todėl įmonės, kurioms dar reikia įgyvendinti reikalingus pertvarkymus, turime suteikti priemonės tai padaryti. Ypač, kad jos tai galėtų padaryti e, tvarkingai ir nuosekliai. Žinoma, reikia politikos pokyčių, kad išspręstume iškilusius klausimus. Tačiau nemanau, kad pinigų politika būtų tinkama priemonė tai daryti. Man atrodo, kad reikia skirti dėmesį dviems svarbiausiems dalykams visų pirma, užtikrinti, kad būtų daugiau informacijos, kurią naudojantis būtų galima priimti sprendimus dėl investicijų, bei reikia priemonių paversti tai konkrečiais panaudojamais palyginamais kriterijais. Tas įrankis neturėtų pakeisti jau egzistuojančių rinkos veikėjų ar kažkaip keisti taisyklės tai turėtų būti papildoma parama, tai turėtų padidinti jų gebėjimus e, patenkinti klientų poreikius. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad informacijos atskleidimas apsiribotų aktualiausia reikalinga informacija, kurią lydėtų aiškus kriterijai ir ribos. Reiktų vengti nereikalingos naštos MVI. Ir kalbant apie tai, apie taksonomiją ne mums tenka užduotis spręsti jos turinį ir struktūrą. Daugiau dėmesio turime skirti valdysenai, užtikrinti reikalingą objektivumo lygmenį, taip pat užtikrinti, kad būtų reikalingų žinių patirties ir patirties Norėčiau taip pat paraginti visus sutelkti dėmesį į pamatinės diskusijų temas. Ačiū. Ačiū. Nematau nieko iš GUE frakcijos. Toliau pasis. Dar, ar kas nors dar iš komiteto nori norėtų paprašyti žodžio? Ne. Jūs prašote žodžio, prašau. Tuomet žodis jums. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą. Tai labai svarbus dokumentas. Pa, juo pasieksime Paryžiaus tikslų ir uh, Perėsime prie tvaresnės ekonominės sistemos. Šiam virsmui pasiekti reikia daugybės e, pinigų, šimto milijardų eurų vieni klimato ir energijos rytį. Žinoma, tų lėšų negalime mobilizuoti vien tik iš viešųjų fondų, reikia, reikės ir privataus sektoriaus indėlio. Draugės su kolegomis iš socdemų mes pateikėme nemažai pakeitimų Pone Bereš jau aptarė šios klausimus. Juose kalbama apie tai, kur mūsų nuomonė reikia imtis veiksmų, kad sustiprintume tvarumo aspektus jau galiojančiuose finansiniuose teisės aktuose. Bet žinome, kad komisija turi parengti naujų teisės aktų pasiūlymų, kad mes parlamentas suvaidintume savo vaidmenį kaip viena iš įstatymų kūrimo institucijų. Po kovo 8 pranešimo E, kuomet buvo paskeltas veiksmų planas, kur išdėstytos iniciatyvos, kurių rengėsi imtis komisija. Pasiūlymai dėl taksonomijos yra tikrai sveikintini. Tačiau, bet mes turime būti lyderiai, turime siekti platesnio užmojo tikslų ir mes turime išsiaiškinti visų pirma, kas yra tvaru, o kas ne. Reikia tolesnės pažangos užtikrinant finansų tvarumą ir apibrėžiant e, skaidrumą. 147 pakeitimas aiškiai kalba apie tai, kad visi finansiniai produktai turės atsižvelgti aplinkos sauginės, socialinius ir kitus kriterijus, kad būtų tvarus. Toliau. E, investuotojai darydami sprendimą turės teisę visą informaciją, kad E, tinkamai investuotų. Turime peržiūrėti ir standartus ir atsižvelgti į pramonės sektorių, kuris dalyvauja šiame virsme. Minėjau, kad reikės 180 milijardų investicijoms. Netur, nereiktų pamiršti, kad šalia dekarbonizavimo pastangų e, raginama ir tvariai naudoti išteklius, apie tai yra pakeitimas. O pasaulio ekonomikos forume buvo iškelti konkurencijos, iškaltas konkurencijos klausimas e, mažėjančių išteklių kontekste. Tai gali už, padėti už pasiekti didesnės ekonominės naudos, parengtos studijos tai jau įrodė. Turime nepamiršti, kad ekonomikoje MVI vaidina svarbiausią vaidmenį, todėl reikia jų nepamiršti, kalbant apie tvarius finansus taisyklės visada turi supaprastinti ir palengvinti galimybės MVI gauti finansų investicijoms. Todėl turime įvertinti riziką. Vidutinės ilgos trukmės laikotarpiu tie rizikos veiksniai yra nevienodi. Turime atsižvelgti protingą rizikos ribojimo taisyklės ir atsižvelgti į e, į tai. Daugiau norinčių pasisakyti mano sąraše nėra, todėl noriu pasiklausyti pranešėjos, ar nori apibendrinti komentarus. Ačiū. Norėčiau visų pirma e, pritarti Lyver dėl jos komentaro, kad pirmą kartą šis e, klausimas svarstamas parlamente, kai pradėjo e, būti renkti pasiūlymai tai susijęs su įvairiausiais tarpusavėje susijusiais klausimais ir kitais rengiamais parlamente pranešimais. Bet mes žinome, matome, kokia iškia politinė kryptimi einame ir mes, ir komisija, ir manau, kad taryba palaikys daugelį iš tų pasiūlymų. Tik, tikiuosi, kad vėjas bus į mūsų burės ir dirbsime sėkmingai. Uh, Norėčiau pakomentuoti šešėlinių pranešėjų mintis dėl platesnio e SG aptarimo, bet tam, kad parengtume sėkmingą teisės aktą, kurį būtų galima įgyvendinti. Mums reikia detalios informacijos apie kriterijus, reikia parengti įvertinamas koncepcijas, todėl aš vis dar ieškau uh, Dar svarstau, ką įtraukti į pranešimą. Galbūt kai ką reikės įtraukti vėliau. Ačiū kolegos už tai, kad praplėtėte diskusiją ir neapsiribojate vien klimato kaita. Tai didžiausias iššūkis, bet kalbant apie tvarius finansus yra ir daugybė kitų e, aspektų ir ekologiškų krizių yra visur. Ačiū visiems už komentarus ir tikiuosi galimybės dirbti su šešėliniais pranešėjais ateityje. Ačiū. Ačiū. Darbų tvarkaraštis jau paskelbtas balsuoti dėl šio pranešimo numatyta mūsų komiteto posėdėje balandžio pabaigoje, jei pranešėja ir šešėliniai pranešėjai e, atliks visą darbą. Prieš perinant į prie penktojo dabar reikės punkto noriu suteikti žodį sozemų koordinatoriai poniai Pervonž Beres. Prašau. Uh, uh, Mėly kolegos, kviečiu visus narius neišeiti. Nenoriu likti visiškai viena. O jau beveik taip yra. Noriu palikti laiko šiek tiek pranešėjų ir kitiems nariams ateiti į posėdį ir e, prisijungti. Ir taip pradedu penktojo klausimo aptarimą. E, deleguotų teisės aktorių gyvenimo priemonių tikrinimas. E, šiandien kalbame apie CRR ir CRD 4. E, tai yra Ekon komiteto 36 mėnesius trunkačios peržiūros procesas. Kaip žinote, Ekon skiria labai daug dėmesio tam, kad jų parlamentinės kontrolės galios būtų įgyvendos veiksmingai. Ir kartais e, mes nagrinėjame labai sudėtingus techninius teisės aktus ir manome, kad iki šiol parlamentas e, vykdė labai efektyvės viešasias diskusijas. 17 metų vasario mėnesį vyko dar viena parlamentinės priežiūros sesija ir dabar, praėjusiu šiek tiek laiko po jo, šiandien sutelksime dėmesį į deleguotosios teisės priemonės E, kapitalo reikalavimo direktyvos CRD 4 e, tikrinimui ir kapitalo reikalavimo reglamento CRR tikrinimui. CRD 4 ir CRR e, yra pagrindiniai Europos bankininkystės teisės aktai. Juose yra labai daug yra įvairių svarbių standartų, kurie sustiprins Europos bankininkystės administraciją. Uh, Šie du tekstai, CRD ir CRR, įsigaliojo 13 metais. Nuo to laiko jau daug kas buvo padaryta ir buvo pasalta daug antro lygmens teisės aktų, tačiau dar 22 teisės aktus reikės parengti. Jie yra pradėti svarstyti. Ekonomikos komitetas e, numatė jau 17 metų vasario mėnesį e, pradėti parlamentinę kontrolę CRD ir CRR Iki šiol jau buvo paskelbti 3 RTS, 2 tolesni RTS buvo patvirtinti komisija ir šiuo metu laukia parlamento kontrolės, dar 5 RTS e, bus, yra įtraukti į EBA projektą ir mes dabar laukime Europos komisijos veiksmų. E, mes norime atkreipti dėmesį, kad pagal EBA reglamento 10 straipsnį komisija turi sureaguoti į EPA projektus per 3 mėnesius. Taip lieka 11 RTS ir vienas keičiantis deleguotasis teisės aktas dėl likvidumo proporcijų pagal e, CRR 460 straipsnį. Šio požiūriu norime atkreipti dėmesį, kad 2015 ir 2016 metais EBA pareikalavo, kad Europos komisija išplėstų kai kurių projektų taikymo terminus. Keturi iš dabar svarstomų teisinių aktų politiškai yra labai svarbus, nes juose yra detaliai aprašyti bankų kapitalo skaičiavimo mechanizmai. Taigi, jie yra labai svarbus, kad galėtume įgyvendinti CRR ir CRD4 ir bankininkystės sektoriui bendrai, nes e, tai yra e, reikalingo kapitalo lemiami, e, lemiamos nuostatos. Ekonomikos komiteto E, nariams sekretoriatas atsiuntė e, dabar svarstomų priemonių apžvalgą prieš šį posėdį. Europos komisija e, parengė RTR ir ITS būklės ataskaita, kuri taip pat yra išplatinta. O dabar aš norėčiau pasveikinti šioje salėje Sebastian Hrovatin, kuris yra D1 skyriaus viršininko pavaduotojas Ir taip pat sveikinu Matijas Levin, kuris yra D2 skyriaus direktoriaus pavaduotojas. Ir galiausiai e, su mumis yra e, EBA rizikos, e, risk-based met skyriaus vadovas Lars Overby. Pirmiausia, noriu suteikti žodį komisijai. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Ačiū, kad pasikvietėt mus iš į parlamentinės kontrolės svarstymo posėdį. Tam labai daug dėmesio skiria komisija e, ir mes norime prisidėti prie techninių svarų standartų rengimų. E, dirbame vadovaudomėsi bendrają e, taisyklių knygą Kaip jau jūs pažymėjote, per ankstesnius parlamentinės kontrolės posėdžius Europos komisija patvirtino penkis papildomus standartus, techninius standartus, trys iš jų jau buvo paskelbti oficialiajame žurnale, e, du dar yra svarstomi pagal parlamentinės kontrolės mechanizmą. E, tokiu būdu lieka dar penki techniniai standartai svarstymui. E, šiuo metu Europos komisija tą ir daro. Du iš jų yra susiję su vertinimo metodika bankuose taikomams modeliams, rizik, rinkos rizikai ir kreditų rizikai, paskolų išdavimo rizikai. Vienas iš jų yra susijęs su informacija, kurią institucijos turi keisti su kompetitingomis institucijomis, kai e, gaunamas leidimas. Vienas yra susijęs su tuo, kaip bankai, e, apie, su bankų prievolę atsižvelgti į tam tikrus veiksnius, nustatant rizikos E, normas. Ir paskutinis yra susijęs su uh, rizika ir uh, pakaitinių įgaliotinių teisų apibrėžimu. Kaip jūs jau sakėte, visi jie yra apibriežti eboje. Europos komisija dalį jų svarsto ir pirmiausia yra galvojama uh, E, suprantama, kad, pavyzdžiui, vertinimo metodikos e, dokumentas yra nepaprastai sudėtingas, ten yra labai daug techninių standartų ir Europos komisijos viduje yra vykdomas milžiniškas darbas, palaikomas dialogas su teisės tarnyba. Taigi turime pasirūpinti, kad techniniai standartai būtų parengti ir sureguliuoti kuo geriau. Aišku, jie taip pat turi būti kuo lengviau suprantami bankams, kad jie galėtų juos įgyvendinti. Aš jau galiu dabar pasakyti, kad mes pasiekėme labai daug pažangos, tvirtindami e, e, paskolų išdavimo rizikos vertinimo metodiką ir vidaus rizikos vertinimo metodiką. Daug nueitai priek ir dviese kitose techniniuose standartuose, pirmiausia dėl specializuotų e, gyvenimo priemonių Dar du yra MA ir uh, e, proksi teisių CBA. Mes suprantame, kad vidaus resursai yra labai glaužiai susijęs su dabartinėmis dėrybomis dėl bankininkisės paketų. Rinkos rizika yra viena iš aktualiausių temų. Kolegos dirbantys šioje srityje e, turi nepaprastai daug darbo. E, nes jie turi dalyvauti dėrybose, bet daro, ką gali, kad būtų pasiekti reikalingi techniniai standartai. Greta techninių standartų, kaip jau jūs sakėte, yra e, svarstoma galimybė patvirtinti pakeitimus e, likvidumo normų e, reglamento pakeitimams. Praėjo mėnesio pabaigoje Konsultacijos yra baigtos ir mes dabar vertiname e, suinteresuotų subjektų pateiktus komentarus. Viena iš priežasčių, kodėl mes pavėlinome šio teisės akto prieimimą, yra ta, kad mes norėjome palaukti, kada bus patvirtintas skaidraus ir paprasto e, vertybinių popierių mechanizmo reglamentas. Ir e, dabar jau mes galėsime pateikti naujų deleguotųjų aktų dėl ACR. E jeigu viskas vyks gerai, aš manau, kad mes darbą galėsime pabaigti dėl vis, didžiosios dalies antrojo lygio priemonių, kurios dabar yra komisijoje iki šių metų gegužės galo. Gal porą klausimą esam pažengę šiek tiek. Porą klausimų esame atsilikę labiau ir čia reikės e, šiek tiek daugiau laiko, bet iš esmės aš manau, kad mes priartėjome jau prie E, pagrindinių techninių standartų prieimimo. Ir mes bei EBA tokį įgaliojimą gavome iš teisės aktų rengėjų. Ačiū. E ar galime eiti toliau? Jūs abu komisijos vardu, abu ir norit pasakyti, ar kaip? Okay. <laughs> Geras žinia. So, Ačiū. Ačiū, kad šiandien mus pasikvietėt, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasidžiaugti, kad e, e, parlamentas tiek daug dėmesio techninių standartų prieimimo procedūrai. Tai rodo, kad mes bendrai esame suinteresuoti greitais ir kokybiškais standartais, e, nepažeidžiant institucijų kompetencijos. Bendrai galiu pasakyti, kad e, visi pasiūlymai e, šio proceso patobulinimui būtų sveikintini. Dėl temų aš galiu pasakyti, kad EBE labai daug dėmesio skiria E, vidaus modelių, nuoseklumų vertinimo, rizikos vertinimo metodų apibrėžimui. Europos parlamento rašte apie tai yra daug kalbama ir tai mums labai svarbu. Taip pat yra pabrėžta, kad EBA e e dar turi nesutvarkytų mandatų dėl CRD4 paketo pirmiausia maždaug 126 techniniai standartai ir maždaug tiek pat gairių turės būti dar sureguliuoti, suderinti. E, yra automatiško vėlavimo atveju, tai yra susiję su e, standartų sudėtingumu. Šiandien dar e, nėra sutvarkyti techniniai standartai, dėl kurių uh, vyksta labai specifinės diskusijos ir aš noriu Jūs patikinti, kad mes e, nepriimame labai lengvai sprendimų pavėlinti terminų ar techninių standartų diskusijų pailginti. Jeigu leistumėte, aš galėčiau viską paprastai pasakyti. Man atrodo, kad mes priežasis galėtume suskirstyti į dvi dalis. Pirmu atveju buvo daug standartų, kurie, su kuriais buvo siejama labai daug klaustukų. Ir dėl to procesas buvo ilgas, sudėtingas, bet e, vis tik dar išliko daug neiškumų. Antra kategorija, antra grupė buvo ta, kur EBA norėjo daugiau aiškumo iš Bazelio komandos. Bazelio komitetas e, tebetėse diskusijas. Bendrai mes manome, kad jeigu skubėsime į tai priekį, galime sukurti daugiau painiavos. Mes pratome, kad reikia kalbėti apie konkrečias įgyvendinimo priemonės, e, kurios bus apibriešos po to, kai baigsis Bazelio komiteto diskusijos. Jeigu vėliau norėtume keisti standartus, tai greičiausiai įgyvendinimo procesas išsitęstų ir atitinkamai mes vis tiek turėtume viską suderinti su Bazelio e, komiteto sprendimais. Procedūriškai verta pažymėti, kad EBA turi galimybę reikalauti daugiau laiko pagal mūsų steigimo reglamentą techniniams standartams renkti. Visais atvejais mes tengiamės laikytis mūsų e, statutinių nuostatų, kai kuriais atvejais e, atidedame sprendimus. Bendrai visus svarstymus vykdome viešai, sprendimai turi būti skaidrus, kad bendrai teisės rengėjai, aktų rengėjai ir visuomenė žinotų, ką veikia ABA. Jeigu Europos komisija, kuri gali suteikti EBA papildomai laiko pagal CRD reglamentą, nuspręs, kad reikia E, naujų techninių standartų, tai e, toks pasiūlymas gali būti pateiktas, o tuo tarpu EBA ir toliau kritikuos, e, stebės poreikį sutvarkyti ir parengti naujus techninius standartus. Ačiū. Dabar reiks versti su tais, kurie liko salėje. Pirmasis Ashley Fox, AK frakcijos vardu dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiams už pristatytas mintis. Norėčiau savo komentarę susitelkti e, ties pakeitimais susijusiais su likvidumo dalimi, e, koficientu. E, mano frakcija norėtų, kad būtų labiau, labiau laikomasi bazilio reglamento, nes pagrindiniai kriterijai taikomi atsargoms užsienio valiuta turi e, būti e, taikomi tokie kaip Bazilio reglamente 50 punkte. Tam, kad būtų galima e, ne įskaičiuoti į tuos bandymus nepalankiausiamis sąlygomis užsienio valiutomis laikomų atsargų ir kad būtų numatyta galimybė padaryti tą bet kokiu metu. Taip pat kalbant apie vietos centrinio banko apibrėžimą, siūlytume čia taip pat suderinti nuostatas labiau su Bazilio reglamento tekstu, numatant tam tikrą galimybę uh, bankų filialams kreiptis paramos į Centrinį banką, taip pat kaip, to, tomis pačiomis sąlygomis kaip e, ir e, vietos e, bankams, savarankiškiams bankams. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad Europos centrinis bankas negali būti tapatinamas su valstybių narių centriniais bankais. Mes manome, kad e, tas nepalankiausias sąlygas būtina apibrėžti kaip tikėtinas, o ne egzistuojančias. Ir e, <clears throat> aiškiai apibrėžti, kad e, tokios sąlygos atsiranda tuomet, kai e, finansinės institucijos nesugeba vykdyti prisimtų įsipareigojimų. Ir e, būtent e, tariamą nuosaką čia taikyti. Ar galite mane patikinti, kad visais šis aspektas bus laikomasi Bazelio reglamento nuostatų? 13 straipsnėje mes siūlome labai atidžiai išnagrinėti e, deleguoto akto dėl likvidumo koficiento e, taikymą nes kai kurios nuostatos e, atitinka anksčiau minėtą teisės aktą. Kalbant apie e, operatyvinės veiklos grėsmės, džiaugiamės tuo, kad deleguotame akte e, priežiūros pareigūnams numatomas atitinkamas <clears throat> galimybės atsižvelgti į E, anksčiau minėto teisės akto galiojimo nuostatas, taip pat numatoma galimybė kreiptis arbitra, į arbitražo teismą. Deleguotame akte kalbama ne tik apie operatyvinės veiklos rizikos modeliavimą, tačiau taip pat kalbama ir apie operatyvinės veiklos sistemos rizikų vertinimo sistemą. Tai yra labai svarbu vidutinio dydžio ir dideliems bankams mes norėtume, kad e, čia tokiu būdu būtų e, užtikrinta skundi, užtikrintas sklandus perėjimas prie e, dab, nuo dabartinės bankų priežiūros sistemos prie naujos. Dabar galbūt suteiksiu žodį Otmarui Karui, ar jūs norėtumėte kalbėti paskutinis? Uh, Dabar kalbėsite. Galiu kalbėti. Kalbėkite. Labai ačiū. Komisijos ir Europos bankingys institucijos atstovams už pranešimus norėčiau kreipti dėmesį į keletą aspektų. Pirmiausia, dėl uh, E, deleguoto teisės akto peržiūros susijusios su likvidumo koficijantu dalimi. Žinome, kad 19 suinteresuotų subjektų konsultacijų pabaigoje pareiškė savo nuomonės, tačiau dar du klausimai lieka atviri. Ar komisija mano, kad pagrista būtų įtraukti į likvidaus turto skaičiavimus, taip pat eksporto agentūros agentūrų turtą turint omenyje, kad jos tiesiogiai ar netiesiogiai yra garantuojamos centrinės ar regionų vyriausybių. Ar komisija mano, kad reikia peržiūrėti kriterijus dėl SDS <clears throat> reglamento nuostatų buvo kritikuojama, kad SDS e, e, obligacijoms e, taikomas mažesnis reitingas. Mano trečias klausimas yra susijęs su RDS. Kaip žinote, per paskutinį vertinimo tarpsnį 2017 balandį buvo pranešta ir e, komisija paskelbė, kad vertinimo tarpsnis aprieps 17 metų balandžio gegužės mėnesio laikotarpį, tačiau e, e, galiausiai vertinimas buvo nukeltas į šių metų kovo mėnesį. Noriu sužinoti, kodėl ir noriu sužinoti, kodėl numatytas mėnesio vertinimo laikotarpis, o ne trijų mėnesių e, vertinimo laikotarpis, kaip įprasta tokiais atvejais. Dar viena teminės rytis e, susijusi su e, sustabdytais darbais dėl atitinkamų apibrieščių susijusių su, su padengtais vertybiniais, e, su vyriausybės e, vertybiniais popieriais. Ar šioje srityje yra kokios nors pažangos, kadangi darbai buvo sustabdyti dėl skaidrumo ir veiksmingumo pagal bankininkystės institucijos reglamento 10 straipsnį komisija e, turi <clears throat> EBA turi komisijai nedelsdama pateikti atitinkamus pasiūlymus, todėl Aš manau, kad e, komisija, e, bankikistės institucija ir taryba vienu metu e, turėtų šios pasiūlymus svarstyti, ką mano komisija ir EBA apie tai ir taip pat e, aš manau, kad prašymai pratesti terminus e, nėra tinkamai nagrinėjami, šitą situaciją reikėtų stengtis e, pateikti naujus pasiūlymus, kurie būtų naudingesni, ką apie tai manote. Svengi, gal trumpai noriu kalbėti ir daugiausiai apie procedūrinius ir e, tarp institucinius aspektus, kuriuos jau minėjo Otmaras Karas savo kalboje ir įžangoje buvo paminėti. Turiu pasakyti, kad uh, man kelia nerima. Tai, kad e, bankininkystės institucijos reglamente yra numatytas e, trijų mėnesių laikotarpis komisijai pateikti atsakymą. Dabar matome, kad e, komisija nespėja to padaryti per trijų mėnesių laikotarpį, priežastys yra nurodomos, tačiau aš manau, kad problemos yra sisteminio pobūdžio. Jau bankininkystės institucija užtrunka, kad parengtų taisyklių projektą, tai yra suprantama, tačiau atrodo, kad po to komisija, komisija kartais prireikia metų arba ilgesnio laikotarpio tam, kad susitartų ir patvirtintų galutinius standartus. Mes ne už tai balsavome. Todėl noriu paklausti komisijos, ar jie kalbant apie techninių standartų nustatymą e, esmai, ajopai ir įbijai e, įvertinti iš naujo komisijos viduje galiojančias procedūras <clears throat> ir e, užtikrintų kuo mažesnę dėlsą. Man susidaro įspūdis, kad uh, jūs e, per konsultacijų laikotarpį dažniausiai konsultuotis tik tai su e, gerai organizuotu organizuotomis finansų interesų grupėmis, kurios jūs kreipiasi tiesiogiai ir netiesiogiai per valstybės narės. Labai sunku nustatyti tokius techninius standartus, kurios komisija siūlytų griežtesnius nei priežiūros institucijos tą tai darė. Aš <clears throat> nieko prieš neturiu prieš e, suinteresuotų subjektų teikiamas pasiūlymas, tačiau tikrai kelia nerima tai, kad komisija yra pasirinkusi tik tai vieną kryptį, o man bent jau toks įspūdis susidaro. Taigi būtų įdomu išgirsti kitokių pavyzdžių iš komisijos atstovų lūpų, kuriais būtų galima įrodyti, kad dėl diskusijų komisijos struktūrose E, kurios užtruko daug ilgiau nei numatyta. Galtinis rezultatas buvo naudingesnis vartotojams nei pirminis pasiūlymas. Taigi ar galėtumėte pakeisti savo vidaus procedūras ir ar galėtumėte užtikrinti, kad jeigu jau e, svarstymai komisijoje užtrunka ilgesnį laiką, tai kad bus įsiklausoma į e, abi šalis. Aš dar bendro pobūdžio klausimą noriu užduoti komisijos vardu. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad dabar užstrigęs bankų sektorius, e, tiesiogros paketo svarstymas šiek tiek e, komisijos struktūrose, kaip suprantu, kalbant apie RTS, jūs susidurėte su tam tikrais sunkumais dėl darybų vykstančių Bazelio komitete. Mano klausimas nesusijęs su vertinimo e, <clears throat> laikotarpiu, o su naujų teisės aktų rinkiniu, kurie esate numatę ir e, Galbūt reikėtų palaukti ir dar Bazilio e, komiteto rekomendacijų, tačiau aš vis tiek negaliu atsispirti e, ir neužduočio klausimo, ar yra dar komiteto narių, kurie norėtų užduoti klausimą, ne. Taigi dabar galime steigti galimybę į užduos klausimus atsakyti tą pačią eilės tvarką, prašau. Hmm? Pradėsiu ir kolegos atsakys į kitus klausimus. dėl pono Fox užduoto klausimo. Visi šie klausimai buvo kelti konsultacijose dėl deleguotų teisės aktų ir mes į juos gilinamės. Negaliu kol kas nieko pažadėti, galiu tik pasakyti, kad visus šiuos klausimus dabar nagrinėjame. Tai pasakytinai yra apie Bazelio kriterijų gyventinimą ir STS reglamentą. Mano karas klausimas dėl deleguotojų teisės aktų. Vėlgi domimės, kokios yra pozicijos, kokios priemonės yra vietos ir regionų rankose Dėl EMA kolega atsakys, o komentuodamas bendresnius klausimus, procedūras ir jų ilgį, e, kiek viskas užtrunka komisijoje. Mes žinome, kad EBA reglamente yra pasakyta, kad techninius standartus, teikia, kurios teikia komisija, reikia patvirtinti per tris mėnesius. Mes bandome laikytis tokių terminų, jei mums pavyksta. Jei vėluojama, taip yra ne dėl to, kad mes pamirštame savo pareigas ar kad randame kuo užsimti. Mes tikrai daug dirbame. E, rengdami visus finansinius standartus, kuriuos parengti mums patikima, mes puikiai suprantame kokie jie svarbus, tačiau tam tikrų aplinkybių mes negalime kontroliuoti. Turime tokius išteklius, kokius turime, rengdami tuos standartus ir turime tenkintis tais ištekliais, o yra ir kitų konkuruojančių prioritetų tiem patiem ištekliam. Pavyzdžiui, galiu paminėti vykstančias dėrybas dėl bankininkystės pasiūlymų rinko, rinkinio. E, dėl rizikos mes dalyvaujame ir darybose. Dėl bazelio reikalavimo. Ir tai, kad mes vėluojame parengti kai kurios finansinius standartus, nereiškia, kad mes jų nerengėme. Atsakydamas į pono Gygoldo klausimą. Gal aš neteisingai supratau, bet Ashley Fox uždavė klausimą apie likvidumo. E, rodiklį. Aš jau atsakiau. Aš sakiau, kad mes nagrinėjame, bet, bet atsakymas nėra labai nuoseklus. Aš nieko negaliu paž, pažadėti, ką mes pasieksime, ką mes parengsime, ko neparengsime. Bet gal galite pakomentuoti, ko sulaukite iš ABA ir dėl ko vyksta diskusijos. Čia viso peržiūros tarpsnio tikslas išsiaiškinti, kas vyksta čia už uždarųjų durų nes tai kritikuojama ne tik parlamente, bet ir iš parlamento ribų. Jeigu jūs atmetė ir pasakote, kad mes dir, kad dirbate, tai, tai netitinka peržiūros tarpsnio idėjos. Aš kolegoms paliksiu atsakyti į detalesnius klausimus. Aš atsakau į bendresnio pobūdžio klausimus. Toliau pono Gygoldo klausimas. Ne, nes nesu tikras, apie kokius techninius standartus jūs kalbate. Visi techniniai standartai, kuriuos aš rengiau ar kolegos rengia, kiek žinau, aš niekada kartą nesikreipiau į pramonės atstovus, aiškindamasis, ką galima nuveikti su standartais ir ko ne. Nežinau jokių atvejų, kuomet techniniai standartai būtų buvę susilpninti po to, kai komisija gavo informaciją iš ABA. E vyko darbas, pavyzdžiui, tikslinant e, tekstą, kalbą, kalbinius aspektus, bet niekada nebu, jie nebuvo silpninami E, Nebent jūs žinote tokių pavyzdžių, jeigu kalba eina apie gyvendinimo ir reglamentavimo techninius standartus, tikrai nežinau jokių tokių atvejų. Kalbu, kalbu apie EBA e pasiūlymus. Galbūt pas, paskutiniu momentu kažkas panašaus nu, yra nutikę, bet aš apie tai nežinau. Galiausiai, komentuodamas procedūras, Turiu pasakyti, kad per tą trijų mėnesių laikotarpį mes dirbame, kiek galime, darome viską. Negaliu nieko pažadėti. Dauguma techninių standartų, kurie buvo pateikti, parengti, buvo parengti laiku. Uh, Buvo jau sakyta, kad mes parengėme šimtą reglamentavimo ir, ir įgyvendinimo techninių standartų ir tai reikėtų atsižvelgti. Tačiau negaliu pažadėti, kad ateityje nesusidarys aplinkybės, vėlgi dėl to su, su vienu ar kitu techniniu standartu ir kad mes nebūtume priversti vėluoti, bandydami laikytis mums numatytų terminų suteiksiu žodį Maties atsakyti apie klausimus apie EMA, o kolegė Delfin atsakys į klausimus, į tikslesnius klausimus dėl e, padengimo likvidžių turtų rodiklio. Dar porą komentarų prie atsakymų, kuriuos Sebastianas jau pateikėme, pateikė papasakosiu apie tai, kas vyksta, kai gauname šią dokumentus ir, kod, ir paaiškinsiu, kodėl vėluojame. Tai nesusijęs su išornio pasaulio lobistiniais bandymais, bet, kaip sakyta pradžioje, mes norime parengti aiškius, gerai praengtus ir nuose, parengtus ir nuoseklius standartus. Virželio mėnesį gavome standartą dėl EMA ir tik dabar neseniais buvo užbaigtas. Aš suprantu, kad yra nevilties, dėl ko taip viskas ilgai užtruko. Paaiškinsiu, kodėl vėlavome. Turėjome papildomų užduočių, kolegos turėjo papildomų užduočių, tuo pat metu visi buvo apkrauti. Bet svarbiausia, tai vidinis dialogas su mūsų teisės tarnyba, siekiant parengti aišku nuseklų standartą. Būtent todėl tie standartai ir yra ruošiami. Ir taip, to, to, taip procesas e, labai išsitėse, nes tenka konsultuoti su teisės tarnyba, mūsų paskui vėl kreiptis į AB aptarti. Tai toliau atsakau į pono karas klausimą, kodėl taip vėlavome. Atsakysiu kitus klausimus kodėl pa, pasiūlėme tik tai vieno mėnesio trukmės peržiūrą. Ponas Fox kalbėjo, kad e, būtų gerai, jog tai būtų sparčiai gyvendinta. Ir nors mes skiriame daug laiko e, redakciniam teksto pakeitimams, jeigu įsigilinsite į turinį, pamatysite, kad turinys ne, nepasikeitė. Yra daugybė redakcinių pakeitimų, bet esmė turinys nepasikeitė. To, tokios nuomonės likos ir EBA institucija. Būtent todėl mes pasirinkome tokį trumpesnį e, peržiūros laikotarpį. Dar viena trumpa pastaba, kurią pamiršau pasakyti dokumentui Dokumentai, kuriuos EBA siunčia komisija. Turėčiau dar kartą pasižiūrėti, bet kiek žinau, kai gauname techninius standartus iš EBOS, mes, mes juos persiunčiame gana sparčiai, per, per vieną parą ar net greičiau. Galbūt po, porą atvejų jie buvo, porą kartų jie nebuvo taip sparčiai persiusti, mes galime paspartinti tą persiuntimą, bet paprastai mes dokumentus persiunčiame kitiems, kam reikia su jais susipažinti iš karto. Kaip Sebastianas minėjo, mes dar e, nagrinėjame ko, komentarus dėl, dėl ELSI standarto. dėl trečiųjų šalių valiutų rezervų. Mes sutarėme, kad e, didesnio e, krūvio, dides, nepalankių nepalankiose situacijoje bankai turi turėti daugiau galimybių. Gal, taip pat manome, kad turime perti prie e, euro sistemos, nuo SCB sistemos ir tai užsiminame savo projekte. Dėl uh, E, nepalankių sąlygų apibriešties. Buvo siūlyta perimti apibriešti esančią kredito kapitalo reikalavimų direktyvoje, antroje direktyvoje, kur kalbama apie riziką. Norėjome suderinti reglamentuose jau egzistuojančias nuostatas su ant antrosios kapitalo reikalavimo direktyvos tekstu suderinimas su STS reglamentu. Mes norėjome užtikrinti visišką atitikti STS reglamentui, bei, bei taip pat išlaikyti tam tikrus kriterijus susijusius su likvidumu, e, E, susijusią su hierarchijos, tam tikros hierarchijos aspektais. Toliau pono karas klausimas. Komisija Mes norėjome laikytis bazelio apibriešties, nenorėjome keisti apibriešties. Uh, Todėl pasiūlytas pakeitimas dėl turto garantijų, kurias pateikė agentūra. Tai e, sudėtingas ir opus aspektas, nes kalba eina apie padengimo likvidžių turtų rodiklį. reikia turėti įrodymų, kad tas, e, tas turtas yra likvidus prieš nusprendžiant mm, priimti sprendimus dėl pokyčių. Ačiū. Ar EBA vardu norite ką nors pasakyti? Noriu sureaguoti pono Fox pasisakymą. Mes visiškai sutinkame, kad EMA pakeitimai turi būti patvirtinti kiek įmanoma greičiau, tai pasakytina apie visus kitus techninius standartus, tai būtini dalykai, e, kas, atliekant kasdienį priež, priežiūros darbą. Ponui karas dėl vertės kai buvo teikiami siūlymai ir kai buvo patvirtinta visų nuomonė dėl įkaito įkeičiamo turto vertės, tai susiję ir su to turto vertė rinkoje. Ir visi šie veiksmai turi būti atliekami tuo pat metu. Reikia nuseklaus požiūrio. Reikia vienodo požiūrio į sistemas, kurios, e, kurių pagrindų įvertinama vertė rinkoje Ir jeigu bus suderinta tik tai įkeičiamo turto vertė, tik tai nuostatos dėl įkeičiamo turto vertės dar liks nesuderinta daugybė kitų nuostatų, tai mums kėlė susirūpinimą. Kitas dalykas, esame nemažai jau nuveikę šioje srityje, kai, kai po to, kai pradėjome dirbti, bet dar reikia postumio iš tai įstatymų korimo institucijų ir reikia ver, vertinant įkeičiamą turtą remtis ir turto vertę rinkoje. Tai užduotis tai įstatymų rengimo institucijoms, bet jos turi susitarti šiuo klausimu. Norėčiau dar kai ką pasakyti ir pratesti Sebastian ir Matijas mintis. Turiu pasakyti, kad ir mums šis darbas yra nelengvas, tai sudėtingas procesas patvirtinti, parengti viską ir įvertinti visus įstatymų pakeitimus, ypač tai pasakytina apie teisinę peržiūrą. Mes dirbame labai kruopšiai ir ir siekiama, kad tie įvedami pokyčiai būtų riboti, o jei teisės akto pasiūlymas yra ilgesnis, tai darbas dar labiau už, užtrunka. E, jie dažnai yra šimto puslapių. Taigi darbo daug ir visa tai dar vyksta šalia vykstančios EBA teisinės peržiūros. reikėtų pamastyti, kaip, kaip optimaliau organizuoti darbą. Mes labai džiaugtumėmės tokiais pasvarstymais, bet, žinoma, komisija atsakinga už patvirtinimą. Tai užduotis būtų komisijai. Ačiū, nežinau, ką pirmininkas pasakytų, bet turiu pasakyti, kad mane tikrai visiškai nuvylė šis peržiūros tarpsnis, nes nebuvo daugybės narių. Be to, mes beveik nieko nesužinojama. Kaip suprantau, dar išlieka klausimų, kuriuos reikės aptarti su komisijos vicepirmininku. Nes būtent komisija turi pasirūpinti, kad valstybės narės įgyvendintų teisės aktus, kai jos privalo tai daryti, bet tą patį komisija turi padaryti ir, kai kalba eina apie deleguotos teisės aktus. Ir čia visiškai nėra suderinamumo ir man atrodo, kad nesulaukiau atsakymo į savo klausimą apie numatomą pasiūlymų rinkinį. Ir ar komisija mano, kad ar, ar kai bus patiktas teisės akto pasiūlymas, nieko nevyks, nes visi lauks, kol Bazelio komitetas pristatys savo ateities poziciją mums tektų suspenduoti tuos straipsnius dar prieš Bazelio komitetui, paskelbent savo atsakymą. Galbūt raštu galite atsakyti šį klausimą, norite ką nors pridurti. Norėjau pabaigai palikti. Aš manau, kad iš principo, ypač kai kalbam apie komisijos pasiūlymus, dažniausiai esame linkę laukti kol bus baigtas darbas tarptautinių lygmenių. Tik tada komisija teikia pasiūlymus. Tam tikrą prasme, net ir pasiūlymas, dėl kurių daromės dabar, o jis apima uh, rizikos rizikai bazę. Jis bazėlėje buvo atnaujintas, nebuvo visiškai užbaigtas. Pagal šį principą mes galvojame, kad bazelio atnaujinimo mastas būtų labai ribotas, lyginant su to, kas iš tiesų buvo parengta. Todėl mes numatėme deleguotusius teisės aktus ir techninius teisės aktus, kad komisija galėtų prisitaikyti prie naujų pakeitimų. Dabar padėtis pasikeitė ir mes dabar e, manome, kad apie viską reikia pagalvoti taryboje ir Europos parlamente. Bet kaip jau sakiau, bendrai būtų geriau jeigu įtrauktume tai, kas būtina. Tai, dėl ko susitarė Bazelio komitetas praėjusiu metu pabaigoje. Galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlyme dėl kredito rizikos ir operacijų rizikos nebuvo beveik nieko įrašyta, išskyrus tai, kas dėl ko buvo susitarta. Mes jau įverdinome savo preferencijas Jau parlamentui sakėme, kad geriau norėtume, kad klausimai susijęs su kredito rizika, operatyvinė rizika būtų palikti viename bloke, kad mes tarsi neišskirtume Bazilio susitarimo atskirų gabaliukų, išstumdami kai kuriuos jų į priekį. Apie tai mes turėsime galvoti būsimuose paketuose, viskas turėtų būti svarstama kartu. Kartais labai sunku viską padaryti taikiai, nes labai dažnai jie yra vienas su kitu susiję. Todėl jeigu mes tik paėmėme vieną gavalą, iškyla pavojus, kad turėsime nenumatytų padarinių, nes reikia gyvendinti kitus elementus atskirai. Ačiū, aš manau, kad tos argumentus e, teisės aktų rengėjas gali puikiai suprasti, tačiau man atrodo, kad būtų verta teisės aktų rengėjus reguliariai informuoti visų pirma, kodėl jūs E, laiku neveikiate taip, kaip buvo numatyta, o kita vertus, teisės aktai, kurie yra pateikti, Jūs, aišku, turite nuomonę, koks jų bus likimas. Mes turim kalbėti apie papildomą vertę. Bet jo aš taip suprantu. Ir šis pasikeitimas nuomonėmis man tokį įspūdį sukūrė. Aš Jums labai dėkoju, dėkoju ir tiems, kurie išbuvo iki šio posėdžio pabaigos. Man atrodo, kad rytoj pradėsime po 9.15. Vyks bendras posėdis su uh, tax free.